Pirmiausia, 14 punktas. Dviejų tyrimų dėl teisės nu- nekilnojamo turto atkūrimo. Pirmasis dokumentas yra susijęs su privačia nusavybė po regioninio konflikto Bosnijoje ir Hercegovinoje, Kroatijoje ir Kosove. Ir pirmiausia, suteiksiu žodį profesoriai Mikaelė Sarmant, po to Borislavui Boričiui, kurie kalbės apie tą patį dokumentą. Tačiau prašau laikytis jums skirto laiko, tai yra iš viso 15 minučių. Na, jeigu turime du kalbėtojus, tai kiekvienam po 10 minučių, iš viso 20. Yeah, does it work? Fine. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie. Labą dieną, ponios ir ponai. Norėčiau pradėti šį pristatymą, kurį suplanavome štai, kai pirmiausia pateiksime Jums apžvalgą, apie tai, kaip po antrojo pasaulinio karo buvo konfiskuojamas turtas ir po to atkūrus nepriklausomybę kai kuriuose vakarų Balkanų šalise. Kokia buvo situacija? Jeigu pabandytume nepamiršti pasiekmių, kurios kilo po antrojo pasaulinio karo, tai matysime, kad gamybos priemonių nacionalizavimas buvo dalis socialistinio ekonominio modelio. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad viskas buvo labai panašu visose šiuose šalyse. Viskas buvo laikoma visuomenės turtu Tačiau pati koncepcija, kas yra socialistinė nusavybė, buvo interpretuojama skirtingai. Ypač turėtume turėti galvoje tas šalise, kurias analizavome mes savo pranešime - Bosnija ir Hercegovina, Kroatija ir Kosova. Šios trys šalis yra buvusios Jugoslavijos narės. O Jugoslavijos vystimasis po 1945 metų smarkiai skyrėsi nuo kitų šalių. Pavyzdžiui, Bulgarijos, Rumunijos ir Albanijos. Taigi, ekonominis modelis, jo struktūra buvo labai skirtinga ir buvo pagrįsta skirtingomis socialistinės nuosavybės koncepcijomis. Taigi, nuosavybė buvo nacionalizuojama, tačiau turime atminti, kad ypač buvusioje Jugoslavijoje nuo 45 iki 90 metų egzistavo visą laiką ir privati nuosaibė. Ir tuo jis skiriasi nuo kitų šalių, pavyzdžiui, Albanijos, kur privačios nuosavybės iš vis nebuvo. Taigi, tam tikras nuosavybės dualizmas egzistavo buvusioje Jugoslavijoje socialistinė nusavybė buvo pagrindinė nusavybės forma, o privati nusavybė taip pat e, egzistavo šalia jos. Visuomeninė nuosavybė buvo pagrįsta turto konfiskavimu įvairiomis formomis. Pavyzdžiui, Kroatijoje savininkai pastebi, kad buvo daugiau kaip 30 įvairių nusavinimo formų. Ir tai buvo na, vieni labiausiai paplitusių nusaidės konfiskavimo formo, formų. Tuo metu buvusioje valdžioje turėjo labai gerą vaizduotę, kaip sugalvoti, kaip konfiskuoti privačių žmonių nuosavybę. Ir vėliau, aišku, po 90-ųjų metų buvo labai sudėtinga sugalvoti, kaip gražinti konfiskuotą nuosavybę, ypač turint galvoje įvairias kitas sąlygas. Na ir Pats klausimas, kaip nusavybė buvo registruota, taip pat buvo svarbus. Buvusioje Jugoslavijoje situacija buvo specifinė, kurią apibūdino tai, kad labai greitai ši šalis panaudojo modelį, kuris buvo panaudotas Austrijoje, Vengrijoje. Tai yra egzistavo dvi organizacijos, tai yra nusavybės registras ir žemės registras. Ir jos atliko skirtingas funkcijas. Viena užsiemė teisinių vertinimų, teisinių nusavybės įvertinimų, o žemės registras dirbo su faktiniais reikalais, faktiniais klausimais. Visose Jugoslavijos dalyse nuo 1931 metų egzistavo tokia sistema su viena išimtimi Kosove egzistavo sena dar Otomanų imperijos sistema, registrų sistema. Kodėl aš Jums apie visą tai pasakoju? Todėl, kad visos nusavinimo priemonės, visos konfiskavimo priemonės tiesiog buvo įtraukiamas į registrus Jugoslavijoje nuo 1945 metų. Taigi egzistavo pagrindas, kurio pasinaudojant nusaibė buvo konfiskuota, todėl lengviau buvo spręsti ir gražinimo klausimus. Šią aplinkybę paminėjau todėl, kad e, jis svarbi abiems studijoms, tai yra tai tyrimo daliai, kuris susijusi su regioniniu konfliktu ir, ir su ta tyrimo dalimi, kur analizuojami politiniai pokyčiai. Nusaibės gražinimo klausimas apskritai mums kaip teisės ekspertams yra klausimas, kuris nepriklausomai nuo politinės dimensijos, nėra labai sudėtingas. Nes galima rinktis vieną iš dviejų sistemų arba pasinaudoti nusivės gražinimo principu arba ir kompensavimo arba pasirinkti kompensavimą, gražinant turtą tik tai išskirtinėmis aplinkybėmis. Ir šie principai taikomi gali būti visose šalise, kurios priklausė komunistiniai ekonominiai sistemai. Jeigu kalbėsime, kaip turto gražinimas, gražinimas gali būti vykdomas, tai savo tyrimuose mes analizavome Bosniją ir Hercegoviną, Kosovą ir Kroatiją. Na ir dėl skirtingų aplinkybių, įvairių aplinkybių kyla problemų, jeigu bandai taikyti vienodą požiūrį visiems. Kodėl? Kroatija pasirinko tokį kelią, kuris teisinė prasme yra tiesiog, na, ištikimas sistemai. Jie pabandė turto gražinimo klausimą spręsti, keldami klausimą, kaip turtas buvo registruotas ir kaip nusaivės teisų sistema buvo struktūrizuota tam, kad būtų, būtų galima patenkinti rinkos ekonomikos poreikius. Šie trys elementai yra neatskiriamai vieni su kitais susiję. Reikia atsižvelgti į nusavybės registraciją ir tai, kaip traktuojamos nusveibės teisės. Kroatija buvo vienintelė šalis, kuri pasirinko tokį bendrą požiūrį 96 metais. Bosnijoje situacija buvo gana kitokia, nes karas ten tęsiasi ilgiau, Kosove taip pat, nes konfliktas ten tęsiasi dar ilgiau, tai nei Bosnija, nei Kosovas kol kas nesugebėjo įgyvendinti tokios sistemos kaip Kroatija, Bosnija ir Hercegovina. Vis dar sprendžia problemą dėl to, kas atsakingas už nusivės teisų atstatymą. Ir jie dar neturi galutinio atsakymo. vyko diskusija, kuri daug dėmesio tam skyrė. Kosove problema buvo ta, kad dėl masinių gyventojų perkelimo 98-99 metais nebuvo galimybės svarstyti naujų būdų, kaip spręsti, spręsti problemas. O dabar yra nu, rengiamas naujas nusavybės teisų įstatymo projektas. Kokiosgi būtų rekomendacijos sprendžiant nusavybės atkūrimo klausimus? Galima pasakyti, kad nusavybės teisės ir nusavybės registravimas turi būti sprendžiami kartu su nus, teisų į nusavybę atkūrimu. Negalima jų analizuoti atskirai vieno nuo kito ką gali padaryti ES. Ne finansinė prasme, bet institucinė prasme. Aš manau, kad ES, žinoma, gali prisidėti prie šių problemų sprendimo per stabilizacijos ir asociacijos procesą, per stabilizacijos ir asociacijos susitarimus, kur būtų galima į šį aspektą atsižvelgti. Tam, kad būtų galima šias šalis priartinti prie ES standartų. Ir vienas, mat, vienas svarbiausių matų tai turi būti nusavybės teisų skaidrumas. Turi egzistuoti teisinis aiškumas. O nei Bosnija ir Hercegovinoje, nei Kroatijoje, nei Kosove taip dar nėra. didžiausia kliūtis yra neefektyvus valdymas. Aš baigsiu savo pasisakymą, bet vėliau, Mirela, atsakysiu jūsų klausimus. Ačiū. Suteiksiu žodį profesoriui Salomonui. Profesoriui Salomonui. Ačiū. Aš tęsiu pristatymą, kalbėdama apie du klausimus. Pirmas klausimas yra, ar tarptautinė teisė numato teisę į kompensaciją, kalbant apie mm, nusavybės teisės atgavimą, o antrasis klausimas yra, kokia buvo ir galėtų būti ES rolė nusavybės teisės atgavimo atvejais buvusioje Jugoslavijoje, būtent tose šalise, kurios ir nagrinėjamos e, šios valstybės Bosnija ir Hercegovina, Kroatija ir Kosovas. Kalbant apie tarptautinę teisę, dvi pagrindinės tarptautinės teisės rytis ši, su šiais klausimais yra susijusios. Visų pirma, nėra bendro sutarimo, ar nusavybės teisės atgavimas ir kompensacijos yra apskritai ten apibrėžiamos ir numatomos. Tačiau kompensacija ir nusavybės teisės atgavimas buvo numatytos tam tikrų tarptautinių žmogaus teisų gynimo institucijų. Taigi, jos yra numažysios nusavybės teisės atgavimą ir kompensaciją. Europos žmogaus teisų teismas yra numatęs nusavybės teisų atgavimo, atgavimą ir kompensaciją. Tais atvejais, kai nusavybė buvo konfiskuota komunizmo laikotarpiu, taip pat konfliktų ar karo laikotarpiu Jugoslavijoje, Šiaurės Kiprė ir Turkijoje. Pirmojo konvencijos protokolo pirmajame straipsnėje yra numatomos būtent šios teisės ir taip pat šeštame straipsnėje yra numatyta teisė į sąžiningą teismą. Šios, šie atvejai ir šios nuostatos dažniausiai taikomos tada, kai yra priimamas sprendimas gražinti teisę į nuosavybę, bet ji nėra, e, sprendimas nėra įgyvendinamas. Taigi yra numatomas gražinimas teisų nekilnojama turta, bet tai nėra įgyventinama. Kitas, kita institucija yra Junktinių tautų žmogaus teisų komitetas. Ar ko... Jis yra numatęs tarptautin, e, tarptautinėme civilinių ir politinių teisių dokumente yra, numačiusi, yra numatęs kompensacijos ir nusavybės teisės atgavimą komunistinio laiko, tada, kai turtas buvo prarastas komunistinio laikotarpiu. Ir taip pat yra čia numatytas teisės, skirtingos teisės užsieniečiams ir vietos gyventojams, tai yra, kad užsieniečiams nebuvo numatyta teisė į nusavybės atgavimą. Kitos tarptautinės teisės institucijos, kurios yra susijusios su šiuo klausimu, tai yra įvairius komitetai, ekonominių ir socialinių teisų komitetas, taip pat rasinė, kovos rasinė diskriminacija komitetas ir uh, kovos su moterų diskriminavimu komitetas. Tačiau šie komitetai negali priimti įpareigojančių sprendimų, kaip tą gali padaryti, pavyzdžiui, Europos žmogus teisų teismas. Jie gali tiesiog skelbti komunikatus, jeigu susijusi valstybė yra priėmusi uh, tam tikrus teisės aktus ir jie taip pat gali pateikti bendro pobūdžio rekomendacijas. Tai reiškia, kad šios institucijos ir jų sprendimai yra daug mažiau veiksmingi negu kad Europos žmogaus teisų teismo nutartis. Kita tarptautinės teisės dalis prikl... yra tarptautinė teisė, kuris skiriasi atitinkamai kiekvienai valstybei arba tarptautinė teisė nagrinėjanti, reglamentuojanti pabėgėlius ir žmonės be pilietybės. Teisės res... į nusavybės teisės gražinimą ir kompensacija yra numatyta taikos susitarime Bosnijos Hercegovinos atveju, taip pat Rambuje Hartijos e, projekte yra kalbama apie teisę į teisės gražinimą, bet ne kompensaciją ir taip pat yra dar vienas dokumentas, kuris skirtas Kosovui. Yra sustarimai, kurie kalba apie nusavybės teisės gražinimą Bosnijoje Hercegovinoje, tai yra priedas G dokumento, kuriame kalbama apie teisę į paveldėjimą. Tačiau taip, be to yra dar teisės, atsiprašau, taikos sutartis, bet visi dokumentai, kuriuose yra kalbama apie e, nusavybės teisės atgavimą ir kompenska, kompensacijas, nėra labai privalomi, tai yra minkštieji teisės aktai, taip vadinami. Juose yra kalbama apie nusavybės teisės atstatymą Bosnijos Hercegovinos ir Kosovo atveju, taip pat principai dėl nusavybės atstatymo pabėgėliams ir asmenims netekusiems gyvenamosios vietos. Tarptautinės organizacijos tokios kaip Europos taryba, Europos sąjunga ir e, Junktinių tautų žmogaus teisų gynimo komitetas yra pagrindinės institucijos nagrinėjančios nusavybės teisės atgavimo atvejus. Antroji mano pristatymo dalis kelia klausimą. Kokia, koks buvo ES vaidmuo ir koks jis galėtų būti nusavybės teisės ir kompensacijų procese? Šiam klausimui, kad jį atsakytume, reikia atskirti du dalykus - valstybės narės taip pat asocijuotas e, teisės e, valstybės narės, kokia dabar yra Kroatija. Asociacijos e, asocijuotos narės sutartis dar neįsigaliojo Kroatijos atveju, Kosovo atveju. Kodėl būtinas tas atskirimas? Todėl, kad šioms šalims yra taikoma skirtinga ES teisė. Žinoma, šalis narės taiko ES teisę, atsižvelgiant į šalim, kiekvienai šaliai skirtingas numatytas konkrečias išimtis. Pavyzdžiui, išimtis Lisabonos sutarčiai ir žmogaus teisų hartijai. Europos Sąjunga asocijuotoms narėms yra taikoma netiesiogiai per teisinius įsipareigojimus perkelti akikomunater į jų nacionalinę teisę. Taigi, kalbant apie, apie valstybės narės, reikia kalbėti apie galios paskirstimą tarp ES ir valstybių narių. Galios yra deleguojamos, tai reiškia, kad ES turi tik tai tas kompetencijas, kurios yra jai perdodamos pačių valstybių narių nacionalinių sutarčių tekste. Tačiau šis principas tarsi išnyko Europos teisingumo teismo sutartise, kur yra taikomas numatomų galių principas ir tokiu būdu ES kompetencijų taikymas, taikymos rytis yra tarsi praplečiama. Taigi ES teisėje nėra jokios nuostatos, kur kalbama konkrečiai apie nusavybės gražinimo atvejus yra atvirkščiai 345 straipsnis, kuriame yra kalbama, kad sutartis neturi būti viršesnė negu nacionalinės teisinės nuostatos dėl nusavybės gražinimo. Ar tai reiškia, kad ES neturi konkrečios kompetencijos ir galios, apie kurią kalba kai kurie mokslininkai? Na, atsakymas nėra aiškus. Galima šitą nuostatą interpretuoti labai įvairiai, gali būti, kad ji bus suprasta labai plačiai, kai ta nuostata yra taikoma bet kokiai nusavybei, arba galima ją suprasti siauriau ir taikyti ją tik tai tais atvejais, kai nusavybė priklauso valstybei. Esminės ES sutarties nuostatos turi būti taikomos visur. Čia jos apima konkurencijos taisyklės ir asmenų laisvės nuostatas. Nusavybė, privati nusavybė gali būti apribotas išvelgiant į bendrus e, bendryjų tikslus. Kokie tai gali būti tikslai? Pavyzdžiui, tikslas sukurti e, konkurencingą socialinę rinką. Tai numatytos statės trečiajame straipsnėje. Tokiu atveju galima būtų teikti, kad bendryje gali kištis į nacionalinę teisę ir reglamentuoti socialinę tą rinką. tam, kad būtų numatyta, e, numatytos priemonės panašios pasiekti bendrų tikslų socialinės ekonomikos, socialinės rinkos kontekste. Taigi iš esmės viskas priklauso nuo interpretavimo ir kaip suprasime tą nuostatą ar plačiai ar siaurai. Todėl, kad nusavybės teisės samprata skiriasi skirtingose valstybėse. Kaip aš anksčiau jau sakiau, pagrindinės laisvės apima teisė į nusavybę. Be to, pagrindinių teisų hartiją, kuri yra teisiškai pareigojanti nuo tada, kai įsigaliojo Lisabono sutartis, apima teisės į nuosavybę, lygybę ir nediskriminavimą, taip pat į atlyginimą ir į sąžiningą teismą. Ir dauguma šių teisų, ypač teisė į nuosavybę, yra suprantama taip pat, kaip ir teisės numatytos Europos e, konvencijoje Kalbant apie nusavybės teisę, valstybės narės turės išvelgti į teisėtų lūkesčių principą. Tai yra būtina siekiant piliečių pasitikėjimo ir teisės aktų teisėtumo. Jeigu nusavybė šalyje nėra užtikrinama, teisė nusavybė nėra ginama, pavyzdžiui, šalis negražino nusavybės, kuri buvo atimta komunistiniu laikotarpiu, žmogui, kuris turi teisę į tą nusavybę, tada nėra, reiškia, kad nėra atsižvelgiama į būsio nusavybės savininko teisėtus lūkesčius. Tuoj perėsiu prie mūsų pagrindinių rekomendacijų dėl ES ir tarptautinės teisės vaidmens. Žinoma, reikėtų taikyti stabilizavimo ir e, principus ir taip pat Europos Sąjungos e, Europos Sąjungos teisės vaidmens ir taip pat misijų, kurios yra vykdomos šiuose mūsų nagrinėjimuose šalyse, turi būti tęsiamos. Ir e, būtina toliau tęsti pagalbą iš Europos Sąjungos, kovojant su korupcija ir taip pat sustiprin, parengti sustiprinimo ir pagalbos mechanizmus ir juos padaryti veiksmingesniais. Taip pat reikia numatyti konkrečias politikos kryptis, pavyzdžiui, e, konkretesni teisės aktai numatantis e, nusavybės teisės atgavimą. Ir taip pat reikėtų išplėsti teisę reikalauti nusavybės atgražinimą ne piliečiams ir paveldėtojams, nusavybės savininkų paveldėtojams. Kai kuriuose valstybėse gali būti, kad reikės įsteigti aiškesnės informacijos sistemas, pavyzdžiui, valstybėse, kurios išgyveno komunistinį laikotarpį, turi būti numatytos aiškios informacijos sistemos ir taip, kuriuose matytųsi visi, visos paraiškos gražinti nuosavybę. Šios sistemos turėtų būti prieinamos visiems. Panašiai jau yra elgiamasi su ES žemės nusavybės informacijos sistema. Toks pats principas turėtų būti pritaikytas valstybėse narėse. Taip pat yra svarbu parengti duomenų bazę, kur būtų prieinama visa teisinė informacija. Čia norėčiau baigti savo pristatymą. Dėkui. Grazie. Adesso passiamo al secondo studio. Ačiū. O dabar pereikime prie antrojos, antrosios studijos. Suteiksiu žodį profesoriui Laurui Stefan vėl kalbėsime apie nusavybės teisės. Bet e, šį kartą daugiau dėmesio bus e, dėmesio kreipiama į politinio režimo pasikeitimą Bulgarijoje ir Rumunijoje. Thank you very much. Dėkoju. Mūsų tyrimė mes pabandėme išsiaiškinti, kas atsitiko nusavybės teisėms pasikeitus e, politiniam režimui. Tai yra, kai socialistinis ir komunistinis režimas buvo pakeistas tą santvarką, kuri yra dabar. Kalbėsime apie daugiau šalių, jeigu ankstesnėme e, tyrimė. Kalbėsime apie Albaniją, Bosniją, Hercegoviną, Bulgariją, Kroatiją, Rumuniją ir Serbiją. Kaip jūs matote, visos šitos šalis e, turi skirtingų santykių su ES, kai kur su, su ES, kai kurios jau yra ES narės, kitos yra kandidatės, kitos dar tik potencialios kandidatės. Tyrimo ar šios studijos struktūra yra tokia. Pradedame nuo apibendrimo, nuo santraukos, po to yra įžanga, toliau e, pirmoji dalis, kurioje kalbama apie tarptautinę teisę ir ES vaidmenį. Ir šį kartą kalbėdami apie tarptautinę teisę mes daugiausiai turime menį Europos žmogaus teisų konvenciją, nes e, besikeičiant režimams iš tiesų tų tarptautinių teisės aktų, kurie tuo metu galiojo, buvo mažiau negu pasikeitus režimams. Antroje dalyje mes e, analizuojame nusavybės gražinimo klausimus šešiose valstybėse. Visose šešiose valstybėse e, šita analizė yra panašios struktūra. Kalbama apie nu, nacionalizavimą, nusavinimą ir po to kalbama apie tai, kas, kas, įvyko, po, kas įvyko po režimo pasikeitimo, kaip yra vykdomas nusavybės teisų gražinimas į nusavybę, į žemės ūkio naudmenas. Yra tam tikrų skirtumų e, mhm. įvairiose valstybėse tarp šitų skirtingų nusavybės e, teisių ar nusavybės teisų objektų. Ir kiekvieno, kiekvienai šaliai yra padarytos specifinės arba konkrečios išvados. Na, o kalbant apie Europos žmogaus teisų konvenciją, mus labiausiai domina pirmojo protokolo pirmasis straipsnis, kur kalbama apie nusavybės teisės, bei konvencijos šeš, šeštasis straipsnis, kur kalbama apie teisę į teisingą teismą. Čia mes išvardyjame rušis tų e, ieškinių, kurie buvo pareikšti teismui. Čia e, tai apima tokį e, atvejį, kaip pavyzdžiui galutinių teismo sprendimų neįgyvendinimas, taip pat apie e, nusa, e, nusavybės e, nusavinimą taip pat e, apie kitų teismų sprendimų panaikinimą šalyje, taip pat apie nesugebėjimą arba nepaskirimą kompensacijos e, už nusavintą turtą ir taip pat e, tam tikrus atvejus, kada nebuvo įmanoma gražinti nusavybės teisų dėl praktinių kliučių arba dėl per aukštų mokesčių. Jau iš pat pradžių turime pasakyti, kad Europos žmogaus teisų teismas nagrinėja bylas po to, kai šalis pasirašo Europos Sąjungos, tai yra Europos žmogaus teisų konvenciją. Ir mūsų tyrimė mes išvardėjome arba nurodėme tuos metus, arba metus, kada kiekviena šalis pasirašė konvenciją. Šiek tiek statistinių duomenų pagal kiekvieną šalį atskirai. Ir, ir taip pat pagal atvejų skaičių, kurie buvo nagrinėjami 2009 metais. Me, atsiprašau, kiek ieškinių buvo pareikšta 2009 metais, čia yra išvardyta, kiek ieškinių buvo pripažinti e, leistinais, nagrinėtinais, kiek buvo pripažinta nenagrinėtų, kiek buvo priimta teismo sprendimo. Ir taip pat, atsižvelgiant į pirmo protokolo pirmą straipsnį, teismas nusprendė, kad galbūt valstybėje narėje yra tam tikrų problemų, sisteminių problemų, dėl kurių neįmanomas tas nusavybės teisų gražinimas. Ir čia reikėtų paminėti Albaniją, Bosniją ir Rumuniją. Būtent šiuose šalyse buvo rasta tokių sisteminių nesklandumų. Na, o pavyzdžiui, Serbijos atveju kol kas sisteminės, e, serbi, sisteminė, sisteminių kažkokių tai klaidų nerasta, bet vėlgi e, čia reikia paminėti, kad nusavybės gražinimas čia net neprasidėjęs, todėl teismas ir negalėjo įvardyti jokių ten sisteminių kliučių. Dabar ES e, kompetencija bei vedmuo, aš čia nesigilinsiu daug, nes kolega ką tik tai apie tai kalbėjo. Aš tik paminėsiu vieną agentūrą, kuri galbūt būtų naudinga tolesniam mūsų darbui, tai yra pagrindinių teisių agentūra. Agentūra turėtų e, reikšti savo nuomonę dėl žmogaus teisių, taip pat nusavybės teisių e, situaciją įvairiose valstybėse. O kalbant apie šalis konkrečiai. Čia jūs matote problemų ar sunkumų sąrašą, kuriuos mes aptikome nagrinėtose valstybėse. Taigi pirmoji problema yra pavėluotas nuosavybės teisų gražinimo politikos form, suformulavimas. Bet kai aš kalbu apie pavėluotą politikos priimimą, tai galbūt neapima visų nuosavybės rušių. Jeigu didesnių ginčių ar kontroversijų nebuvo dėl tam tikros e, turto rušies, tai tada tos politikos buvo priimamos gana lengvai ir laiku. Pavyzdžiui, kai kuriuose valstybėse taip įvyko dėl e, žemės ūkio valdų e, nuosavybės, nuosavybės žemės ūkio valda sugražinimo. Bet pavyzdžiui, kai kalba jau eidavo apie nekilnojamą turtą, pastatus ar panašiai, problemų iškildavo daugiau, todėl ir politikos buvo suformuoluotos vėliau. Toliau kita problema yra neaiški ir nenuspėjama e, te, nusavybės teisų gražinimo e, politika. E, kai kuriais atvejais matėme, kad politika buvo keičiama ir atnaujinama kas keliarius metus, kas ketverius metus, pavyzdžiui. Ir tada e, valstybės institucijoms, tarnyboms yra labai sunku e, vykdyti tą teisų gražinimą. Neturėtume pamiršti ir nepakankamus administracinius e, gebėjimus. Su šia problema galbūt netiesiogiai ne, ne yra susijusi su e, nuosavybės gražinimu, bet jinai turi įtakos. Juk mes e, kreipiamės į tam tikras agentūras ir administraciją vykdyti arba užtikrinti teisų gražinimą. Bet jeigu instituciniai gebėjimai yra silpni, vadinasi, ir tas procesas negali e, vykti sklandžiai. Toliau reikėtų paminėti ir teismų sistemos e, sisteminės problemas bei konfliktuojant, taip pat, na, tam tikrus interesų konfliktus e, e, į tą, į tą pačią, to paties turto atžvilgių. Taigi tokios yra problemos. Ką galime padaryti? Kaip aš jau minėjau iš pradžių, skirtingose valstybėse situacija yra skirtinga. Yra e, taikomos ir skirtingos priemonės tom problemams spręsti. Mes rekomenduojame pratesti arba tiesiog toliau taikyti tradicinius monitoringo mechanizmus ir e, e, sąlygojimos, sąlyg, tam tikrų sąlygų nustatymo sistemus. Taip pat reikėtų peržvelgti teisės aktus ir užtikrinti jų tinkamą įgyvendinimą. Reikėtų pareikalauti iš vyriausybių e, parengti veiksmus planus, numatant tam konkrečius um, terminus, biudžeto sąnaudas ir taip atsakingas institucijas. Taip pat reikėtų išnagrinėti ir finansavimo e, mechanizmus. Juk e, ne, ne paslaptis, kad e, šitiems procesams vykti reikalingas finansavimas ir galbūt reikėtų pagalvoti apie tai, kaip vykdyti privatizacijos procesą, kaip galbūt pasitelkti į pagalbą tam, tik, tam tikrus fondus, Mm, galbūt parduoti tam, tikras, tam tikrą valstybės turtą ar, ar kitus šaltinius, iš kurių galima finansuoti šitą procesą. Na, o kalbant apie konkrečius atvejus, mes labai glaustai bandėme pateikti visą informaciją, kurią išsiaiškinome apie kiekvieną šalį. Ir jeigu bus klausimų, mes galėtumėm konkrečiau pakalbėti apie kiekvieną šalį atskirai. Albanijoje 91-2 metais e, buvo priimti pirmieji privatizacijos įstatymai ir buvo perduoti pastatai, būtai ir bei žemės ūkio naudmenos. 93 metais buvo priimti įstatymai dėl nusavybės teisio gražinimas ir kompensacijos e, miestuose. O 2004 metais buvo priimtas naujas e, te, nusavybės teisų gražinimo ir kompensacijos įstatymas. Deja, reikėtų paminėti, kad e, iš tiesų na, trūksta poistatyminių aktų, kurie palengvintų šito proceso vykim, vyksmą e, praktiškai. Bosnijoje ir Hercegovinoje 96 metais buvo Srpskaras, Serbijos Respublikoje buvo priimti. Buvo priimti e, du įstatymai dėl e, teisės, e, nusavybės teisų gražinimo. Na, 97 metais buvo priimtas įstatymas dėl būtų pardavimo kartu su E, e, tam tikromis nusibės teisėmis. Ir 2000 metais e, naujas Serbijos Respublikos įstatymas buvo priimtas šiais klausimais. Dabar jau yra parengtas naujas įstatymo projektas, kuris yra analizuojamas mūsų studijoje. Projektas parengtas 2009 metų birželį ir čia kalbama apie nusavybės teisų gražinimą na, natūra ir tam tikrą ir apie finansinę kompensaciją. Ir taip pat šiame įstatymo projekte yra kalbama apie atskiras turto rušis. Bet įstatymas dar nėra priimtas, todėl galime kalbėti tik tai apie tą situaciją, kuri yra šiandieną. Bulgarija. Yra daromas skirtumas tarp žemės ūkio e, nuosavybės ir uh, E, pastatų nusavybės, nekilnojamo turto. 1991 metais buvo priimtas įstatymas e, dėl nusavybės ir žemės ūkio e, žemės, paskirties žemės naudojimas. 1992 metais buvo padaryti tam tikri pakeitimai. 1999 metais buvo numatyta kompensacija ir administracinė procedūra, numatyta administracinė procedūra buvo gana aiški ir 2000 mm, metų pabaigoje beveik visa žemės ūkio paskirti žemė arba nusavybės teisės į tokią žemę buvo sugražintos. Čia mes kalbame tai praktiškai buvo pasiektas toksai rezultatas. Dabar e, turtas miestuose, urbanis. 92 metais buvo priimtas įstatymas dėl nacionalizuoto e, e, nekilnojimo turto gražinimo. E, o 2000 metų pabaigoje nusavybės teisės pagal šį įstatymą buvo gražintos 58 žmonių 58 procentais atveju. Bulgarija. Vėlgi apie kompensacijas kalbant, jų buvo įvairių. 92 metais buvo primtas įstatymas dėl e, kompensacijos už nacionalizuoti turtą. E, tos kompensacijos buvo numatytos įvairiomis formomis, tai galėjo būti ir kompensacija vertybiniais popieriais, e, akcijomis ar obligacijomis. Bet sistema nėra arba nebuvo visiškai e, skaidri ir tai turėjo įtakos e, toms mokamos kompensacijoms. Atsirado e, praktinių sunkumų kurios galbūt nebuvo tiesiogiai susijusios su priimtų teisės aktu, bet turėjo gana didelės įtakos m, mm, tų kompensacijų dydžiai. Kroatijoje 96 metais buvo priimtas įstatymas dėl kompensacijos už turtą, kuris buvo nacionalizuotas komunistinio režimo metu. E, šit, šitomis e, teisė, susigražinti teisę galėjo ir e, juridiniai, ir fiziniai asmenys ir įstatymas buvo sėkmingai vykdomas. Pasiektas 71 e, procentų atvejų e, e, nusavy buvo gražinta. Bet susidurta ir su problemomis, tarp kurių paminėtinos interesų konfliktas, labai lėta administracinė procedūra, netinkami arba trūkstami dokumentai. Toliau taip pat keletas paraiškų ar dėl to paties turto. Rumunija. Čia vėlgi kalbame apie skirtingus režimus priklausomai nuo to, apie kokią turto rūšį kalbame. E, žemės ūkio paskirties žemė ir miškas 90 metais buvo priimti dekretai dėl nusavybės teisės suteikimo e, kolūkių, e, kolektyvinių ūkių nariams. 91 metais buvo e, sugražintos e, teisės tiems, iš kurių turtas buvo e, atimtas. Buvo nustatytas taip pat maksimalus limitas, kiek gali būti sugražinta. Ir šitas įsakymas buvo taikomas tik tai kolų, kolektyvinių ūkių žemėm. 90 metais buvo priimtas įstatymas dėl uh, kompanijų ir e, valstybinių e, e, ūkių privatizacijos įstatymai. Na, įstatymų gale buvo sugražinta apie 90 procentų žemės ūkės paskirties žemės. Toliau dėl nekilnojamo turto teisės buvo galima susigražinti 90-metyje e, tik tai e, teisminiu būdu. Ir 95 metais buvo priimtas pirmasis e, įstatymas dėl nusaibės teisų sugražinimo, kuri buvo konfiskuota su nusavybės teisėmis. Praktiškai tai do nuomininkams įsigyti būtus, kuriuose jie, kuriuose jie gyveno. Ir tokiu būdu e, buvo sukurtas, na, toksai tam tikras persitingimas. E, tai yra, e, nuomininkai galėjo pareikšti nusavybės teisės į tą būtą, kaip ir ankstesni šeimininkai. Rumunija 98 metais buvo priimta priimtas įstatymas e, dėl e, nacionalizuoto e, turto atsėmimo iš valstybės, bet nebuvo numatyta procedūra. 2001-aisiais buvo priimtas įstatymas dėl tokio teisminio režimo, primant arba tiesiog teismų dėl e, konfiskuoto, valstybės konfiskuoto turto sugražinimo. O 2009 metais buvo primtas teisės nuostatos, pagal kurią e, nuomininkų įsigytas e, turtas negali būti gražinamas ankstesniam savininkui. Ir savininkams, ankstesniems savininkams e, gal, gali būti išmokėta tik tai e, kompensacija. Su kokiais sunkumai susiduria Rumunija? Kaip jau sakiau savo prezentacijos pradžioje, e, Pagrindinės problemos e, yra susijusios su e, nusavybės teisų grįžnimo politikos keitimais, administracijos galbūt ne visiškai efektyvus darbas, taip pat konfliktuojantis konfliktuojančios paraiškos iš dabartinių savininkų ar buvusių savininkų į tą patį turtą. E, labai užsitęsusios teismų procedūros ir problemos su kompensacija sistema. Nes, pavyzdžiui, e, kompensacija pinigais buvo pribota ir jeigu asmo reikalaudavo, tai likusioji dalis jam būdavo e, e, išmokama akcijomis ar kitais vertybiniais popieriais ir tai sukurdavo papildomų problemų. Galiausiai Serbija. Ne, čia dar nėra priimtas joks sprendimas dėl nusivybės teisų gražinimo. 2005 metais buvo priimtas įstatymas reikalaujantis e, registruotis tų, kurie kurių turtas buvo nacionalizuotas. Ir čia jūs matote nurodyta, kiek tokių paraiškų buvo gauta - 73 tūkstančiai, bet nei vienas. Ne viena iš tų paraiškų nebuvo e, patikrintos, e, kiek jos yra pagrystos, todėl niekas nežino, kiek jų yra pagristų. 2002-2003 metais buvo parengtas įstatymas dėl nusavybės teisų sugražinimo projektas, bet jis niekada nebuvo priimtas. 2007-aisiais buvo, buvo parengtas antrasis denacionalizavimo arba turto gražinimo įstatymas, bet niekada nebuvo atsistatymo projektas, bet jis niekada nebuvo priimtas. Ir galiausiai 2009 metais buvo parengtas naujas įstatymas dėl planavimo ir statybų. Ir tikėtina, kad šitas įstatymas turės įtakos nusavybės teisų gražinimui, lygiai taip pat kaip ir privatizacijos įstatymai. Tai tiek norėjau pasakyti savo pranešime. Ir dabar galime atsakyti jūsų klausimus, jeigu tokių bus. Dėkoju. Grazie, farei una proposta sull'ordine dei lavori, visto che... Ačiū. Trys peticijos yra susijusios su, šiuo, su šiais tyrimos, tyrimais ir dabar sutiksiu žodį peticijų autoriams. Ir tęsime diskusiją. Pirm, jeigu sutiksite tokią procedūrą, naudosime. Pirmiausia, ponas Paradijas. Labai ačiū. Aš Stratos Paradijas iš Graikijos ir Tartotinės nusavybės savininkų sąjungos atstovas. Noriu pateikti pastabų dėl šių tyrimų, ponia pirmininkė, kai žlugo Berlyno siena prieš 20 metų ir kai žlugo Balkanų režimai, milijonai Europos piliečių atgavo laisvę, bet dauguma jų net gavo savo nusavybės, kuri buvo buvo konfiskuota buvusių totalitarinių režimų. Taigi du tyrimai šiandien pateikti bando analizuoti vieną sudėtingiausių teisinių, ekonominių ir socialinių reikalų, kuriuos palieko uh, e, perinamasis laikotarpis tose šalise. Mes pritarėme tyrimo autoriams. Kas, dėl to, kas yra svarbiausi veiksniai, dėl ko problemos iki šiol neišspręstas. Autoriai atliko didelį darbą per turbūt per trumpą laiką, kad būtų galima atkreipti dėmesį į problemų svetingumą. Autoriai turėjo, turėjo pasiremti informaciją, kurią jiems pateikėte atitinkamos vyriausybės, nepakankamai atsižvelgiant į tuos nukentėjusiuosius, jų nuomonės. Tai svarbiausia problema. Ir todėl tyrimai daro išvadą, kad daugiausia problemos kažkaip tai sprendžiamos ar išsprendžiamos tam tikrų būdų, arba jų neįmanoma išspręsti. Ko, ko nėra? Taip nėra, nes privati nusavybė yra vis dar ten egzistuoja, tas nekilnojamas turtas egzistuoja ir visada egzistuos ir mums primins apie tą neteisingumą. Net, taigi, pa, pastabas dėl tų šalių. Dėl Albanijos. Tyrimas nepripažįsta, kad procedūra yra per sena ir per daug brangi. Kompensacijos e, mokamos tik tai iki 200 kvadratinių metrų, o vėliau kompensacijos bus e, daug vėliau kompensacijos išmokamos ir tiesiog apsimetant, kad e, ta kompensacija vykdoma. Dėl Bulgarijos sakoma, kad e, vyriausybės padaryti veiksmai tam tikrai, tačiau e, praleisti kaip svarbiausios problemos. Savininkai negali atgauti teisės į nuosavybę dėl e, pareigūnų sukurtų problemų. Kroatijos atveju tyrimai nekreipia dėmesio į faktą, kad du svarbus dokumentai buvo manipuliuojami ir pažeidė Kroacijos tartotinius įsipareigojimus. Pavyzdžiui, Konstitucijos straipsnis, kur na, numatyta žmogaus teisų apsauga. Didžiausios konstitucinės tvarkos vertybės nebėra Kroatijoje garantuojamas. Rumunijos atveju tyrimas praleidžia pro akis tą faktą, kad problema nesprendžiama dėl to, kad trūksta politinės valios, o naudojamas e, pigesnis variantas, kai yra du pretendentai į vieną nusavybę, tai yra sumokėti kompensaciją tam, kuris e, yra gyvenęs valstybinę, kuris išpirko būstą iš valstybės, nors valstybė ir nebuvo teisėtas savininkas o dviguba kompensacija numatytų gražinimą būsto senajam savininkui ir išmokėti kompensaciją e, buvusiam gyventojui. Ir pagaliau Serbijos atveju autoriai panaudoja informaciją, kurią kontroliuoja politinis aparatas arba oligarchija, kurie priešinasi e, turto gražinimui ir rinko, da, e, rinkos ekonomikos sukūrimui. Taigi, geriausia išvada būtų galima padaryti, kad po devynių metų privatizacijos jau nebėra nieko, ką būtų galima gražinti. Tai yra visiškai neteisinga ir atitinkamos organizacijos komitetui galėtų pateikti e, atitinkamą informaciją. Ir pagaliau noriu pasakyti, kad nuo to laiko, per, per tą trumpą laiką, kurį turėjome paskaityti šiuos tyrimus, mes galim pasakyti, kad atitinkamos vyriausybės turi būti informuotos parlamento ir mes siūlytume peticijų komitetui priimti sprendimą dėl mūsų peticijos, tik tai leidus ilgiau pastudijuoti šias problemas ir suformuoti nuomonės apie tyrimus ir čia parlamente kitą rudenį suorganizuoti diskusiją tarp suinteresuotų šalių, formaliai ar neformaliai, kaip jūs nutarsite kad būtų išklausytos visos nuomonės, išgirstos visas detalės. O tuo tarpu e, nusavybės e, sąjungos vardu noriu, kad paliktumėte mūsų peticiją atvirą, kad e, parlamentas galėtų problemą išanalizuoti detaliau ir galima būtų ieškoti sprendimo. Jeigu ta peticija išliktų atvira, galbūt liktų viltis, kad problema, kuri sugriovė milijonų žmonių gyvenimus, gali būti galų gale teisėtai išspręsta. Labai ačiū. Eh, ačiū labai. Dabar žodį suteiksiu ponui Klaudijos Vot. Pone Klaudijos Vot. Aš jums noriu pristatysiu savo mintis. Gerai, tada mes jums teiksime žodį po to. Tai pirmą, poniai Jonai Konsuelai. Ačiū, pirmininkė. Labadiena, ponis ir ponai. Esu teisės ekspertė, atstovauju savininkų ir NVO asociacijai ir pati esu vienos NVO vadovė. Šiandieną esu čia tam, kad jums pristatyčiau tuos atvejus, kurie privedė prie labai sudėtingos situacijos, kurioje atsidūrė savininkai. Tai yra tie savininkai, kurie tokiais tapo pagal įstatymą numeris 112 195. teisės netaikymo atgalinių tvarkų princip, atgalinė data principas buvo pažeistas ir dėl to Rumunijos savininkai nukentėjo. To reali pasiekmė yra ta, kad į teismus pateko, į Europos žmogaus teisų teismą pateko labai daug bylų. Um, čia, šioje ataskaitoje yra kalbama apie Rumunijos atvejį, bet nėra atsižvelgiama į situaciją kuri susiklostė e, kitose šalise, kaip ji buvo sprendžiama, kaip buvo sprendžiami klausimai susijęs su teisėmis į nusavybę. Ten ankstesniems savininkams buvo išmokėtos kompensacijos, tokiu būdu buvo apgintos savininkų teisės. Ši ataskaita vis tik tai neatspindi tikros situacijos ir kaip yra tiems savininkams, kurie įsigijo namus ir pastatus iš Rumunijos valstybės po 1996 metais ir tada jau buvo praėjęs šešių mėnesių terminas, per kurį buvę savininkai galėjo pateikti paraiškas dėl nusavybės susigražinimo. E, įstatymas numeris 112.119 buvo pripažintas konstituciniu ir dėl to tie savininkai, kurie tapo savininkais pagal šį įstatymą, e, tokia teisė įsigijo po, jiems tokia teisė yra pripažįstama nuo 94 metų, tai yra data, kada įsigaliojo Rumunijoje Europos žmogus teisų konvencija. Tačiau Rumunijoje situacija pavirto labai chaotiška ir čia naudos gauna tik tai įvairiausio nekilnojamo turto mafija. Europos žmogaus teisų teismas nusprendė byloje Karakas prieš Rumuniją, kad disputu, diskutuojamas turtas buvo nacionalizuotas 1950 metais, kai dar buvo likę labai daug laiko iki 1994 metų, kada Rumunijoje įsigaliojo konvencija ir dėl to teismas neturi teisės e, nagrinėti tokių aplinkybių. Ir dėl to savininkai, kurie tapo savininkais po 94 metų, neturi tokios e, teisės į turtą kuriam būtų taikomas pirmojo papildomo protokolo pirmasis straipsnis. Ir Rumunijos konstitucinis teismas pasirėmė tais pačiais argumentais, kurie buvo pritaikyti jų sprendime 73.1995. Ir mes manome, kad tokia situacija turi labai aišku socialinį, socialinius padarinius ir mes negalime vieną pavadinti teisiu apkaltindami kitą tais atvejais, jeigu tai padarytume, nukentėtų visi. Ir labai dažnai žmonės, kurie atsiduria tokios sudėtingoje padėti, yra pagyvenę žmonės, kurių pajamos yra labai menkos ir jie atsidūrė gatvėje. Iš tiesų e, buvo lab, padaugėjo labai daug savižudybių, taip pat šeimos išsiskyrė. Visą tai atsitiko būtent dėl to, kokia yra padėtis Rumunijoje. Ir mes raginame atsižvelgti į e, Rumunijos konstitucinio teismo sprendimą numeris 33 ir kai buvo nagrinėjamas įstatymas numeris 1, 2009. Tai yra paprastas įstatymas, kuris nustato puikia pusiausvyrą tarp buvusių ir dabartinių savininkų teisių. Tačiau šis įstatymas nėra veiksmingas dėl to, kad nėra jį įgyvendinančių poįstatyminių aktų, kurie turėjo būti priimti 2009 metais. Rumunijos valstybė prašo pagalbos imtis reikalingus reikalingų priemonių tam, kad teisės, tokie būtini teisės aktai įsigaliotų. Tai yra teisės aktai numatantis kompensacijas buvusiems proprietatė fondas, jo akcijos turėtų būti pateikiamos akcijų biržoje. Tai mums padėtų ir dėl to mes prašome peticijų komiteto atsižvelgti į poveikį, kurį gali turėti bet koks pasiūlymas dabartiniai ir būsimai teisiniai situacijai tų žmonių, kurie turint nuosavybės pagal statymą numeris 112. Ačiū, ponus ir ponai. Dėkui, dabar mes suteiksime žodį Europos parlamento nariams. Paprašė trys žmonės pasisakyti. Pirmasis kalbėtojas yra ponas Pozdinaro. Uh, uh, Pone pirmininkė, kolegos. Peticijų autoriai, noriu pasakyti keletą žodžių apie tyrimus apie vakarų Balkanus, kuriuos čia, kuriuos čia išgirdome. Aš tikėjausi, kad šis tyrimas išanalizuos taip pat ir Kroatijos situaciją dėl pabėgėlių teisų ir nuomeninkų, kurie išvyko iš konflikto zonų teisės. Jie sudaro, jų yra apie 70 tūkstančių žmonių, pasak pabėgėlių ypatingoje galiotinio. Ir jų problemos kol kas neišspręstos, o perspektyva, kad sprendimas bus atsiras tik tai tada, kai bus su Kroatija susidarėta dėl sprendimo iki jos įstojimo į ES. Norėčiau priminti e, Sarajevo susitarimą, kuriuo buvo siekiama numatyti nuostatas dėl pabėgėlių ir perkeltų asmenų. Tai buvo labai svarbu Europos parlamentui ir aš tikėjausi, kad šis aspektas taip pat bus įtrauktas į jūsų tyrimą. Be to, Rambuje sustarimas nėra teisinė priemonė. Po Rambuje sprendimo prasidėjo Kosove karas, o Ahtizario planas nebuvo patvirtintas taip pat dėl vienos iš šalių prieštaravimų. Taigi to negalima laikyti teisiniais kriterijais. Mums reikia ieškoti kito atramos taško. Taip pat noriu pasakyti, kad tokios šalis kaip Serbija ir Albanija iki šiol turėjo nusaibės, kuri priklausė mokykloms, bažnyčiai ir kitoms organizacijoms ir ten iš vis nebuvo kalbama apie tokios nusavybės gražinimą. Tokius aspektus taip pat reikėtų įtraukti į diskusijas su kandidatėmis, šalimis kandidatėmis. O dėl profesoriaus Štefano tyrimo norėčiau pasakyti, kad mano nuomonė ši studija nėra svarbi mūsų komiteto nariams, nes nėra aktuali mūsų komitetui, nes ten nekalbama apie tai, kaip tragiškai šie reiklai tvarkomi buvusiuose komunistinėse valstybėse su, su rimtomis pasiekmėmis. Taigi nereikėtų painioti atskirų atvejų, tokių kaip Bulgarija ir Rumunija, su situacija šalyse kandidatėse ar šalyse, kurios siekia tapti ES narėmis. Taigi, man atrodo, kad iš šio dokumento nėra išplaukiančių aiškių gairių, kurios mums padėtų. Taip pat nekalbama apie atvejus, kai šie klausimai buvo išspręsti sėkmingai. Pavyzdžiui, Vengrijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Vokietijoje, kur dėl teisinio aiškumo socialinis tų klausimų poveikis buvo minimalus. Studijoje apie tai nekalbama iš vis. Nepatikimi aiškus pavyzdžiai, ką reikėtų daryti tos, tos vakarų Balkanų šalims, kad išvengtų tokių nelemtų pasiekmių. Na ir manau reikėtų bent jau paminėti korupcijos lygio rimtumą. Korupcijos, kuri yra susijusi su nusaibės gražinamiu, nes aiškiai yra kelios suinteresuotos grupės - korumpuota teisinė sistema, mafija, visa tai įtakoja ir sprendimus. Tai yra susiję ir su paskutinė, paskutinė peticija šioje grupėje. Mes, kita vertus, nesame teismas, mes esame politikai ir norėčiau praginti kolegas sutikti, kad negalime pritarti tokiai situacijai, kai 2 milijonai žmonių Europoje netenka pagrindinių teisų ir yra išmetami tiesiog į gatvę. Buvo e, savižudybių, mirčių. Tai yra tikras neteisingumas. Aišku, tą neteisingumą vykdė komunistai, bet dabar jį pakeičia naujas neteisingumas, kurį vykdo naujoji ekonominė sistema. Nemanau, kad ES gali sutikti, kad du, kai 2 milijonai piliečių susidarė su pavojumi netekti būsto. Skirtingai nuo Lenkijos, pavyzdžiui, Vokietijos, Čekijos Respublikos, šiuose šalise nebuvo galimybės nuomininkams įsigijusiems e, nuosavybę iš valstybės e, pasinaudoti teisėmis į turtą. Labai dažnai tai yra pagyvenę žmonės įkopė 80-metį ir jie yra būtent šio proceso aukos. Baigdamas noriu Jūs paraginti į tai atsižvelgti. ES negali užmerkti akių prieš dviejų milijonų žmonių nelaimės. Žmonių, kuriems niekas nepadeda. Ačiū.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 Hmm? Uh, eh, because you, uh, eh, I begin again? Yes, yes. Akkor eh, elnézést újra kezdem. Pont azzal kezdtem, hogy engedjék meg nekem, hogy ezúttal az anyanyelvemen szóljak hozzá. Azért... Vertė, atsiprašom. Pradėsiu iš naujo. Sakiau, kad kalbėsiu gimtają kalbą. Tam, kad galėčiau tiksliau išreikšti mintis. Visų pirma, noriu pasveikinti visus tris šių studijų autorius, kurie iš tiesų mums puikiai parodė, kokia yra situacija. Turiu tris. Visų pirma, kodėl jūs nepaminėjote tų valstybių, kuriuose jau kurį laiką kurios jau kurį laiką yra ES narės, bet anksčiau buvo komunistinio režimo šalimis. kodėl nepaminėjote tų šalių, kur buvo pažeidžiamos nusavybės teisės, kur asmenų nusavybė buvo konfiskuojama - Vengrija, Čekija, Slovakija. Galiu paminėti šias valstybės. Ir šiuose šalyse mes vis dar matome realius tų komunizmo laikotarpio įgimtų, prigimtinių nuodėmių padarinius. Tie padariniai yra jaučiami vis dar dabar. Ir matau, kad situacija tose šalise taip pat yra panaši, būtent tie aprašytoje jūsų studijose. Galiu Jums pateikti pavyzdį, kuris pailustruotų, koks tai yra sunkus moralinis klausimas. Vengrijos ministras pirmininkas vis dar gyvena viloje, kuri buvo konfiskuota, kurią nacija konfiskavo iš vienos žydų tautybės šeimos. Po to tą vilą konfiskavo komunistai ir mūsų šalies ministras pirmininkas atrodo, kad visai dėl to nesijaudina, kad gyvena tokiame name. Tad mes turime toliau kesti tokią sunkę moralinę situaciją ir tas praeities nuodėmės. Tad manau, kad ir šios šalis turėtų būti paminėtos jūsų studijoje. Antra, man susidarė įspūdis, kad ne vienas iš autorių, ne vienas profesorius aiškiai neatskiria kompensacijų ir nusavybės teisų sugražinimo, nors tai yra du labai skirtingi dalykai. Vengrijoje buvo dalinami tam tikri kompensaciniai jų kuponai, nors tai nebuvo labai sąžininga. Nežinau, ar juos galima prilyginti tikroms kompensacijoms. Po to buvo reprivatizacija, kurią, kalbėjo, kurią minėjo kalbėjusieji. Ir ją prilygino tarsi tikram nusavybės teisų gražinimui. Buvusiose komunistinio režimo šalyse aš nemanau, kad galima sakyti, kad visa nusavybė buvo deramai sugražinta. Ar tai būtų žemė, ar tai pastatai, jie nebuvo tinkamai sugražinti. Ir tai iš tiesų yra amoralu. Yra amorali situacija, kurioje vis dar gyvename. Buvo bandymų sutvarkyti visus šios reikalus. Ir iš tiesų sugražinti nuosavybę, o ne išdalinti kompensacinius kuponus. Tačiau nacių režimo metu nusavybės neteko labai daug žmonių ir kartais dabartiniai to turto savininkai yra visiškai nekalti ir dėl to būtų nesažininga jų atžvilgių atimti tą nusavybę iš jų. Todėl aš galvoju, galbūt jūs galėtumėte pasidalinti savo nuomonę, ar yra koks nors teisinis, praktinis ir moralus būdas gražinti nuosavybę, net kai praėjo keletas dešimtmečių. Ačiū, pirmininkė. Aš domiuosi šio klausimu jau labai daug metų, manau, kad buvo pirmasis pranešėjas peticijų komitete, kai sprendėme 88 metais nusavybės gražinimo klausimus. Visų pirma, dėkoju šiam komitetui už tai, kad pradėjo tokio tipo studijas. Ir dėkoju tiems, kurie parengė dabartinės studijas ir taip pat tiems, kurie prisidėjo prie studijų rengimo iš akademinių įstaigų. Europos parlamento vaidmo iš tiesų yra labai neaišku, šitas klausimas yra labai platus, jisai liečia 70 tūkstančių žmonių, kaip buvo paminėta visose valstybėse narėse, todėl manau, kad šie klausimai neturėtų sustoti čia. Manau, kad pats nusavybės teisų klausimas pirmą kartą pateko ir buvo paminėtas Europos teisingumo teisme 17 straipsnėje. Ir tai reiškia, kad Europos parlamentas iš tiesų turėtų turėti aiškę poziciją dėl nusavybės teisių. Nusavybės teisės apima labai daug skirtingų klausimų ir visais jais reikėtų aiškios pozicijos. Mano pirmas klausimas ir paraginimas būtų, kad nesustokime čia. Kitas pastebėjimas yra konkretesnis. Aš tikrai žinau daug apie tai, kas vyksta Surbijoje, Serbijoje ir kitose Balkanų šalyse. Ir nepajutau, kad ataskaita su didžiausia pagarba tinkamai atspindi korupcijos lygį, vėlavimus, dalsimus ir kitus sunkumus, su kuriais susiduria teisėti turto savininkai, bandydami atgauti jiems priklausantį turtą. Iš esmės Serbijoje nebuvo pasistumėta į priekį nei kiek. Ir kadangi šalis nori tapti ES nare, mes turime ypač atidžiai pažvelgti į jo situaciją. Turime nepamiršti Serbijos sutarties su ES, kur yra netgi konkrečiai paminėtos nusavybės teisės. Tad, ponė pirmininkė, noriu paklausti, galbūt peticijų komitetui būtų įmanoma paskirti pranešimą per koordinatorius arba bendriau galėtume pažvelgti į žmogaus teisų hartijos įgyvendinimo klausimus, kurie, kurie yra tiesiogiai susijęs su mūsų komiteto veikla. Žinau, kad yra e, nagrinėjami vaikų teisų klausimai ir galbūt galėtume surenkti svarstymus, klausimus, kurie būtų skirti abiems šiems klausimams - vaikų teisėms ir nusavybės teisėms. Nes Lisabono sutartyje šios dvi sritys yra tarsi pilkoji zona, kurios vis tik tai pamiršti ne, negalėtume. Ir aš manau, kad jeigu mes sustosime čia, nieko toliau nesimsime, jokių žingsnių, tai nieko gero nepasieksime o mums svarbiausia e, žmonių teisės. Praėjusių metų deklaracija dėl nusavybės, kuri buvo konfiskuota iki e, pasaulinių karų, buvo skirta e, turtui, kurio neteko savininkai pasaulinių karų metu. Dauguma tų savininkų buvo žydų kilmės. Manau, kad būtų galima nesapsiriboti šitą deklaraciją, o imtis dar konkretesnių žingsnių, galbūt tokių viešųjų klausimų, kaip sakiau. Ačiū. Tai kolega, kolega Basescu. Ponas Basescu. Pone Basescu. Na, iš pradžio aš norėčiau pasakyti tai, ką pasakė kolegų šiek tiek anksčiau ir pasakyti, kodėl Rumunijos ir paklausti, kodėl Rumunija ir Bulgarija įtrauktos į tą patį tyrimą kaip ir Balkanų šalis. Rumunija ir Bulgarija yra jau ES narės ir jos tikrai sprendžia klausimą dėl nusavybės teisų gražinimo ir jau yra pasiekta pažangos. Toliau keletas pavai, pastabų dėl peticijų, pat, dėl peticijų kuris pateikė ponas Viržilas Steri. Ir aš pakalbėsiu apie teisės aktus susijusius su šiais klausimais. Buvę savininkai tų pastatų, kurie buvo nacionalizuoti e, e, karo metu ir vėliau, e, ir jiems yra taikomi lygiai tą patys įstatymai. Ir todėl Rumunijos, Rumunijos valdžia juos skirsto į dvi kategorijas, tai yra tie, kurie nukentėjo dėl komunistų režimo ir tuos, kuriems buvo sugražintos nusavybės teisės. Praėjusiais metais mūsų teisingumo ministras atsakė į šitą gautą peticiją raštu, kuriame buvo e, labai trumpai apibūdinta teisinė situacija Rumunijoje. Labai trumpai. E, mūsų įstatymas 112 yra pirmasis įstatymas numatantis e, kreiptis dėl nusavybės teisio gražinimo į, į turtą, kurį konfiskavo valstybė. Tame pačiame įstatyme buvo suteikta galimybė dabartiniams nuomininkams įsigyti būstą. 2001 metais savininkai tos nusavybės, kuri buvo nacionalizuota komunistinio režimo metu, galėjo kreiptis dėl kompensacijos. O tuo tarpu apleisti E, ar negyvenami, e, už negyvenamus pastatus jie buvo, sugra... negyvenami pastatai buvo sugražinti savininkams, taigi kompensacija buvo natūra. Taigi nusavybės, buvusių savininkų nusavybės teisės nebuvo pažeistos, jiems buvo iš... arba gražintas turtas arba išmokėta kompensacija. Kompensacijos išmokėjimo atveju e, turtas natūra negražinamas. Toliau 2001 metų įstatymas dešimt, dešimtasis įstatymas buvo pakeistas ir papildytas. Ir jame numatyta, kad tie nuomininkai kurių e, kontraktai buvo anuliuoti neapskundžiama ir galutinėje teismo nutartimi, galėjo reikalauti arba kompensaciją e, atitinkančią e, turto realią rinkos vertę, arba pritaikant sumokėt, na, taisyklę, arba tiesiog kiek, kiek buvo sumokėta plus palūkanus. Tų Taip pat įstatymas 11999 sukūrė sistemą nuomininkams, kaip tos kompensacijos turi būti mokama. Yra priimtos nuostatos, kaip turi būti gražinamas arba kompensuojamas turtas nuomininkams. Pagal mano minėtos įstatymus iš visų pirma buvo ketinama gražinti turtą tiems e, savininkams, kurie nukentėjo komunistinio režimo metu. Taip pat e, laikom, stengiamasi atsižvelgti į tai, kad neiškiltų konfliktų su dabartiniais e, nuomininkais ar savininkais, kurie gyvena arba kurie turi teisę į, tanus, į, į nekilnojamą turtą. Tai yra tik tai keletas teisės aktų, kurie yra priimti dėl nusavybės teisų gražinimo. Ir aš nieko, daug, daugiau nieko nenorėjau pasakyti ar, ar, ar kažkokių tai vertinimų išdėstyti. Ačiū. Pane Ratė. Ačiū, pirmininkė. Situacija nėra lengva nei paprasta situacija yra labai sudėtinga. Tam, kad tiksliau įsivaizduotumėm šitą situaciją, norėčiau užduoti klausimą. Klausimas yra skirtas ponui Paradijas, e, kuri atstovauja e, nusavybę. Nus, nekilnojamo turto savininkų tarptautinė asociacija. Taigi norėčiau vėl pakalbėti apie tas šalis, kurios buvo paminėtos studijoje. Norėčiau, jog jūs suprastumėte, ponas Paradį, kad kalbame apie tuos atvejus, kurie na, būdingi uh, vienoje valstybėje, o ne keliose. Gal jūs galite paaiškinti, ar mes kalbame apie situaciją vienoje šalyje ar dviejose skirtingose šalyse? Ir dar norėčiau paklausti. Išklaususi anksčiau pasisakiusius, man kyla du klausimai. Pirma, minėti tyrimai, jeigu galima tai pasakyti, man atrodo šiek tiek chaotiški. Jei aš užsakyčiau atlikti tyrimą ar studiją, norėčiau, kad jį būtų atlikti, kad tie tyrimai būtų atlikti metodiškai, pagal tam tikrą metodologiją. Ir tikriausiai būtų buvę geriau, jeigu visiems komiteto nariams būtų išdalintos to, to, tų tyrimų kopijos mes galėtumėm, būtume turėję galimybę pasidomėti ir išnagrinėti tuos tyrimus, o tokia trumpa apibendrinanti prezentacija šiuo atveju nėra pakankama. Aš tikrai norėčiau tas studijas pamatyti, būčiau norėjęs jas pamatyti anksčiau. Na, bet. Arba bent jau tų studijų santrauka galėjo būti išdalinta anksčiau, iš anksto. Tai tokiu būdu mes e, būtumėm, e, būtumėm iš tikrųjų išnagrinėję ir būtumėm turėję daugiau informacijos, kurie remiantis galėtumėm e, bendrauti šiame posėdėje. Toliau. Atsižvelgiant į skirtingą situaciją skirtingose valstybėse, apie kurias mes kalbame, norėčiau, kad ši peticija liktų atvira. Nemanau, kad galėtumėm užbaigti diskusijas dėl jos. Manau, kad dar reikalinga, dar reikalinga mums padiskutuoti, dar yra daug klausimų, kurie turi būti išspręsti. Ačiū. Ponas Salegrakos. Ačiū, pirmininkė. Esu teisininkas ir išklausęs kalbėjusius galiu pasakyti štai ką. Tie tyrimai atskleidė. Situacija buvo atskleistos problemos dėl nusavybės teisių e, gražinimo ankst, buvusiose komunistinėse valstybėse bei buvusiose e, Jugoslavijos Respublikose, Balkanų valstybėse. Graikija nebuvo komunistinė šalis, bet mes taip pat susidurėm su panašiom problemom. Bet e, juk čia nėra tyriamasis komitetas, tai nėra teismas. Mes nagrinėjame socialinius problemos aspektus. Ir manyčiau, kad e, tie tyrimai yra geri. Be abejo, mums reikalinga daugiau informacijos ir sutinku su ką tik tai kalbėjusią kolegę, kad galėjome šitas studijas gauti iš anksto. Juk buvo cituojami skirtingi įstatymai, atskiros konkrečios e, teisės, aktų nuostatos ir tikrai būtų buvę naudinga pastudijuoti visus, visas tas nuorodas iš anksto. Beje, reikia atkreipti dėmesį ir tai, kad valstybės yra skirtingose savo vystimuose, vystimuose etapuose, jų santykiai su ES irgi yra skirtingi, kai kurios yra jau ES valstybės narės, kitos dar ne. Kai kuriuose šalyse jų pagrindinis statymas, konstitucija yra tobulesnė nei kitose. Na, kaip ir kitose ES valstybėse, demokratija irgi yra skirtingai pažengusi minėtose ir, ir aptariamose valstybėse. Taigi, atsižvelgiant į visą tai, aš vis dėlto manau, kad peticija turėtų likti atvira. Bet turiu pasakyti ir tai, kad, kad kalbama apie Balkanus. Yra daug civilizacijų, yra daug valstybių ir Balkanai egzistuoja jau daugelį šimtmečių. Bizantijos, Otomanų e, imperijos epochoje. Ir netgi tose epochose egzistavo nusavybės e, teisų įstatymai, lygiai taip pat kaip ir Graikijoje, Austrijoje ar kitose valstybėse, nors galbūt tie įstatymai buvo skirtingi. O Bosnija ir Hercegovina e, yra tos valstybės, kurių teisės e, e, principai ir teisės sistema yra panašesnė į Europos valstybių teisės sistemą. Jie grindžia savo įstatymus, šitos valstybės grindžia savo įstatymus Romėnų imperijos principų. Yra ir kelet, na, daug kitų valstybių, kuriuose egzistavo komunistinis režimas. Bet kokiu atveju, manau, reikalinga daugiau ir smulkesnės informacijos šiais klausimais. Ši diskusija turėtų teistis ir mes norėtumėm gauti galbūt detalesnę studiją šio klausimu. Dėkoju. Ačiū. Dokumentai buvo paskelbti. Na, jeigu reikia, mes juos jums pateiksime dar kartą. Dabar žodis komisijos atstovui. Ačiū. Nekartosiu to, kas buvo jau čia. Buvo sakyta anksčiau dėl ES kompetencijos šiais klausimais atskirimas, tai yra straipsnis 1345 noriu pasakyti, kad taisyklės nepasikeitė. Ir tai, ką yra, esame sakę anksčiau, atsakydami į šias peticijas, vis dar galioja. Pagrindas mūsų veiksmams yra stojimo kriterijai. Jeigu kalbėsime apie nusavybės teisų apsaugą, tai tai yra dalis politinių stojimo kriterijų. Pro, nusavybė turi būti reguliuojama nacionalinių teisės aktų, tačiau tai būtų, turi būti daroma skaidriai, veiksmingai, laikantis pagrindinių laisvių. Ir tai yra svarbu taip pat ir kalbant apie ekonominius stojimo kriterijus ir situaciją, kai nekilnojamo turto nusavybė, nusavybės klausimai neišspręsti, tai yra kliūtis gerai veikiančiai rinkos ekonomikai ir ekonominių stojimo kriterijų vykdymui. Aiškius, aiškiai, teisė pasinaudoti nusaidės teisėmis leidžia kurti įmonės e, investuoti, užtikrinti ekonominį augimą, e, plėtoti darbo našumą žemės ūkio sektoriuose ir, ir panašiai. Todėl tai yra pagrindiniai pagrindas rinkos ekonomikos veikimui. Tam taip pat reikia aiškios, aiškių nusaivės teisų o nekilnojamos turto teisės reikalingoms kaip užstatas e, paskoloms, vertinėmis popieriams ir pa panašiai. Tai yra papildoma, papildoma priežastis suformuoti aiškės nuostatas dėl nuosavybės. Galiu pasakyti keletą žodžių apie paskutinius įvykius e, gražinant nekilnojamą turtą Vakarų Balkanuose ir Kosove. Bosnijoje ir Hercegovinoje nėra teisinio pagrindo, visapimančio teisinio pagrindo valstybės lygių. E, dersimas e, atsiranda dėl opozicinių partijų pastangų, kurios kvestionuoja Bosnijos ir Hercegovinos parlamentinės asamblėjos e, konstitucinės teisės priimti teisės aktus dėl nusavybės gražinimo. Kalbant apie Serbijos Respubliką, tai ji rengėsi patvirtinti atskirą e, nusaibės gražinimo įstatymo versiją, tačiau nėra pakankamų sąlygų dar kol kas tvariam ir harmoningam sprendimui. Taip pat girdėjome apie problemas Kroatijoje. problemos e, su kompensacijomis ir turto gražinimu. E, da, vykdomi pagal 10-mečio teisės aktus ir problemų ten yra daug. Serbijoje esamas teisinis pagrindas neleidžia pradėti gražinti turto tinkamai. kai kurios nusavybės privatizavimas ir ginčiai dėl to užkerta kelią e, priimti sprendimus dėl nusavybės gražinimo ir taip pat ir dėl ekonominės krizės ir ribotų biudžeto išteklių šiam procesui kyla dar didesnių sunkumų. Dėl Kosovo situacija Kosove yra tiksliai apibriešta tyrimuose. Kosove procesas pasiekė techninę stadiją ir galtinius sprendimus turėtų priimti teis, teisminiai organai. Ir Kosovas ir Serbija turi bendradarbiauti klausimuose susijusiuose su nusavybė, bet tokio bendradarbiavimo nebus pasiekta jokio žymesnio e, progreso. Ir teisinga daroma išvada, kad nusavybės gražinimas yra svarbus e, žmonių grįžimui. Girdėjome, past, kaip, kaip buvo paminėtas Sarajevo procesas, kuris dėja nedavė jokių rezultatų, tokių, kokių buvo tikėtasi. Taigi e, situacija vis dar yra užstrigusi. Tačiau mes pritarėme tam, kad nusavybės klausimai turėtų būti tikslinami įvairiais būdais. Man atrodo, kad galiu čia sustoti. Ačiū. Labai ačiū, sako pirmininkė, dabar suteikiu žodį peticijų autoriams, ponas Paradijos, paradijos. Prašau kalbėti neilgiau kaip po dvi minutės. Labai trumpai noriu patikslinti. Mūsų peticijoje kalbama apie nusaibės teisės, nusaibę konfiskuota valstybių, kurios, kuriuose buvo totalitariniai režimai. Komunizmas buvo toks režimas, fašizmas taip pat. Kalbame tiksliai apie tai ir daugiausia kalbame apie ieškinius, apie Europos šalių piliečių ieškinius prieš savo valstybės. Rumūnai reikalauja nusaibės iš Rumunijos, bulgarai iš Bulgarijos. Nekalbame apie tai, kad rumūnai reikalautų nusaibės iš Bulgarijos ar kas nors teiktų ieškinius prieš šalis, kuriuose nebuvo totalitarinių režimų, pavyzdžiui, Graikija. Taigi visiškai aišku, apie ką mes čia kalbame, kokie yra ieškiniai. Dėl to abejonių nėra. Ačiū. Grazie. Gli esperti seguiamo. Toliau ponas Borošas. Ačiū šią diskusiją. Tai buvo labai plati diskusija ir atspindėjo įvairiausius klausimus, kuriais čia kalbame. Aš nesu politikas, aš esu teisininkas. Ir galbūt mano nuomonė nuo jūsų skiriasi. Kągi, atleiskite. Bulgarija ir Rumunija buvo paminėtos dėl to, kad mūsų buvo prašoma parengti pranešimą apie konkrečias šalis. Tačiau mes būtent ir norėjome parodyti skirtumus tarp šalių įsipareigojimų kylančių iš narystės Europos Sąjungoje ir tų, kurios siekia narystės Europos Sąjungoje ir tokių, kurioms iki narystės dar labai toli, pavyzdžiui, Kosovui. Ir, aišku, išsivystimo lygis yra labai skirtingas. Mes nenorėjome sugrupuoti visų šalių į vieną grupę. To stengiamės vengti. Dėl reprivatizacijos ir Aš manau, kad Šis klausimas vertinamas kalbant apie kompensacijas, kuri traktuojama kaip ir turto gražinimo ekvivalentas. Tačiau aišku, reikia daryti skirtumą tarp šių dviejų savokų. Na ir kiek atgal reikia grįžti. Aišku, apie tai galima kalbėti. Daugeliu atveju kalbama apie turto gražinimo e, klausimus nuo 45 metų, tačiau galima aišku grįžti ir toliau ir kalbėti apie tai. Bet tai yra jau politiniai klausimai, neteisiniai klausimai. Mūsų buvo prašyma pateikti atsakymus į politikų klausimus, tai ir bandėme padaryti. Ačiū, toliau sveikiu žodį peticijos autoriui. Aș vrea să vă amintesc... În... Ačiū labai. Du milijonai aukų buvo nustatyta. Tas skaičius nėra baigtinis, bet jis ne visai dera su realybė. Yra 200 tūkstančių pareiškų pateikta Rumunijoje dėl nusavybės teisės sugražinimo ir dauguma tų paraiškų yra susijusios su žemės ūkio paskirties žemės plotais. O paraiškos dėl kitokio pobūdžio turto yra dar 50 tūkstančių paraiškų pateikta. Tad aš nežinau, iš kur čia yra 2 milijonai aukų. Vienas dalykas yra tas. Kitas dalykas yra tai, kad konfiskacijos atliktos 50 metais buvo pripažintos piknaudžiavimu tuo metu galiojusią teisę. Tai pripažino teismai. Bet teismas neturėjo teisės kažko pripažinti tam, tikra, tam tikrų dalykų tose šalise, kur tas teismas ne, tuo metu neveikė. Europos žmogaus teisų teismas aiškiai pareiškė, kad valstybės tais nagrinėjimais atvejais pardavė jai nepriklausantį turtą ir rekomendavo Rumunijai imtis atitinkamų priemonių. Būtent gražinti turtą teisėtiems jo savininkams arba jiems kuo greičiau išmokėti kompensacijas. Tai nusprendė Europos žmogaus teisų teismas. Tokios buvo jo rekomendacijos. Šis teismas pradėjo pilotinę procedūrą, bandomąją procedūrą prieš Rumuniją. Aš čia grįžtu į birželį, birželio įvykius ir Rumunijai buvo nurodyta išmokėti kompensacijas ministrų taryba, ES ministrų taryba kovo ketvirtosios dienos susitikime taip pat paragino Rumuniją parengti planą, kuriame būtų numatytos priemonės įgyvendinti Europos žmogaus teisų teismo rekomendacijoms. Ir norėčiau dar vieną dalyką priminti. Buvo paminėta, kad pirmasis 2009 metų įstatymas išsprendė visas problemas, bet Rumunijos pats prezidentas kreipėsi į konstitucinį teismą, kad šis išaiškintų, ar tas įstatymas atitiko konstituciją ir jai neprieštaravo. Teismas nusprendė, kad taip, įstatymas neprieštarauja konstitucijai, tačiau keli konstitucinio teismo uh, teisėjai turėjo kitokią nuomonę ir ją paviešino. Jie teigia, kad 2009 metų pirmasis įstatymas neatitiko konstitucijos ir kaip tik pažeidė Europos konvenciją. Nikolas Elamų. Noriu dar pridurti šitą dėl nusavybės teisės grąžinimo ir kompensacijos ir jų reglamentavimo tarptautinėje teisėje. Žinoma, aiški teisinė bazė būtų daug geriau ir jį užtikrintų savininkų teisės. Tačiau, kaip visi žinome, žmogaus teisų gynimo sutartyse numatomi reikalavimai dažnai yra sunkiai gyventinami. Tačiau aš tikiu, kad tarptautinė bendruomenė ir įvairios institucijos ras priemonių, kuriomis galės pasinaudoti ir iš tiesų užtikrinti nuosavybės teisės ir garantuoti didesnį teisingumo lygį nuosavybės teisų gražinimo ir kompensavimo atvejais. Europos žmogaus teisų teismas buvo minimas. Žinoma, labai dažnai komunistinio režimo turto konfiskavimo atvejai nėra sprendžiami šio teismo dėl trūkstamo racijonį temporis, tačiau svarbu yra tai, kad šis klausimas vis tiek yra nagrinėjamas labai plačiai. Tai reiškia, kad tokios bylos yra priimtinos Europos žmogaus teisų teismui, jeigu jų padariniai yra realūs ir jaučiami dabar. Taip pat ES turi tam tikras priemonės, čia turiu galvoje komisijos e, pranešėjo atstovo e, pasisakymą ir noriu pasakyti, kad yra teisinė bazė, kuria jau yra naudojamasi. Ačiū. Dėkui, Laura Stefan. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš perduosiu žodį mano kolegai ir ji apibendrins mūsų visų, jis apibendrins mūsų visų pastabą. Ačiū, ponė pirmininkė. Čia buvo du metodologiniai klausimai, kuriuos iškėlė gerbiami parlamento nariai. Pirmas, kodėl šalis minimos yra būtent tokios ir kodėl kalbama apie tokias konkrečias, konkrečius atvejus Vengrija ir Čekijos Respublika. Na, atsakymas labai paprastas toks buvo užklausimas iš institucijos, kurį jį atsiuntė. Ir Čekijos sistema mums yra žinoma ir manome, kad ji gali būti paminėta šioje studijoje. Bet jūsų pasiūlymą mes priimame kaip, kaip paraginimą ir patarimą, kad ateityje galėtume atlikti skirtingas studijas, kuriomis galėtų pasinaudoti pačios valstybės. Čekija ir Vengrija, pavyzdžiui. Antras dalykas - pajėgumai įgyvendinti rekomendacijas. Na, mes juos minėjome. Minėjome tuos būdus, tos priemonės, kurios yra prieinamos skirtingose valstybėse. Bet iš tiesų sprendimų prieimimo procesas tose šalyse yra gana keblus. Ir administracinių pajėgumų trūkumas yra susijęs ne tik tai su nusavybės teisės gražinimu. Įgyvendinimo problemos kyla ir kitais atvejais, ne tik tai gražinant nusavybę, bet ir jos negražinant nekilnojamas turtas, pavyzdžiui, nekilnojamo turto atvejais administraciniai sunkumai kyla tiek tą turtą gražinant, tiek jo negražinant. Bet čia reikėtų parengti kitą ataskaitą dėl šių valstybių administracinių pajėgumų, bet iš mūsų to nebuvo paprašyta. Tad mes tiesiog stengiamės kalbėti apie tai, apie ką mūsų buvo paklausta, bet mus tikrai labai drąsina jūsų susidomėjimas ir galbūt ateityje būtų galima tokį tyrimą atlikti, nes iš tiesų pritarėme, kad reikėtų gauti daugiau duomenų ir palyginti skirtingas šalis. Dėkui. Ačiū labai. Manau, kad supratau iš to, ką sakė kolegos, kad turėtume šią peticiją laikyti atvirą ir jos nepamiršti. Ir tikrai manome, kad yra poreikis gilesniam tyrimui, tad būtų gerai galutinį sprendimą atidėti ateičiai po tolesnio koordinatorių susitikimo. O dabar keliaukime prie kito darbo punkto. Tai yra devintasis darbo tvarkės punktas, kurį atkėlėme iš rytinės posėdžio dalies. Tai yra žodinis pranešimas apie vizitą į kampanijos regioną. Ir žodį suteiksiu delegacijos vadovui. Vadovai, poniai Merkis. Last week we uh, went to Campania on a visit of Praėjusią savaitę vykome į kampaniją 2,5 dienos vizitui ir misiją sudarė keturi eksoficijo nariai iš e, Italijos minėtojo regiono, taip pat Europos parlamento nariai. Vykome ten, nes gavome daug peticijų dėl atliekų direktyvos. Arba tiksliau dėl tos direktyvos neįgyvendinimo kampanijos regione. Ir tos peticijose buvo skundžiamasi dėl e, deginimo įmonės ir e, išlakų Ačeroje. Ačeros e, savartynuose, ne, nelegaliuose savartynuose ir taip pat atvirų šiukšlynų Misija buvo organizuota tam, kad patys įsitikintumėm e, faktais, kad pasikalbėtumėm su peticijų teikėjais ir su valdžios institucijų atstovais. Aš jums čia galiu pateikti tik tai mūsų pirminius įspūdžius, nes e, ataskaita. Ataskaitoje be abejo bus padarytos tam tikros išvados, bet ataskaita bus parekta tik tai birželio mėnesį. O kol kas mūsų įspūdžiai yra štai tokie. Iš tiesų, Valdžios institucijos tikrai buvo linkusios su mumis bendradarbiauti. Ir tai pasakytina apie visas valdžios institucijas, nepaisant pasikeitimų e, jų vadovybėje. Neseniai kampanijos regione įvyko e, rinkimai, kaip ir kitose, kai kuriuose provincijose. Ir mes e, susitikome su regiono vadovu, kuris šias pareigas užėmė tik tai prieš dvi dienas. Taigi bendradarbiavimas buvo puikus, bet jau pirmąją dieną susidūrėme su sunkumais. Mes prašėme, iš anksto prašėme e, susitikti su spaudos atstovais e, kad kartu su spaudos atstovais ir su peticijų teikėjais galėtumėm patekti į įmonės, kurios yra mitė, minėtos peticijose ir kurios buvo išvardytos mūsų misijos dokumentuose. Bet pirmąją dieną žiniasklaidos atstovai nebuvo įleisti į minėtas e, įmonės ir mes, mes į tai atkreipėme dėmesį. Mes pasakėme, kad jeigu nebus užtikrintas skaidrumas, tai yra jeigu nebus įleisti peticijų teikėjai ir žiniasklaidos atstovai, mes nutrauksime misiją. Bet valdžios institucijos tikrai buvo likusios bendradarbiauti ir jau kitą dieną visi reikiami leidimai buvo gauti ir netgi vietos valdžios institucijos, kurio, at, jų atstovai, kurie niekada nebuvo šitose įmonėse, buvo į jas įleisti. Tai mūsų, įspat, mūsų įspūdžiai yra tokie. Pasikeitus politiniai valdžiai, o aš jau minėjau, kad čia įvyko rinkimai, ką tik įvyko rinkimai, taigi pasikeitus tam tikriams politiniams e, vadovams, vadovams po rinkimų galima tikėtis, kad regione e, situacija pagerės ir taip pat pasikeis ir ES teisės aktų nuostatų įgyvendinimas. Mes matome galimybę ir tikimybę, kad iš tiesų pagerės dialogas tarp kampanijos valdžios institucijų ir piliečių. Mes pastebėjome, kad tarp piliečių ir tarp valdžios institucijų nebuvo, nevyko konstruktyvus dialogas. Ir tikriausiai galime pasakyti taip, kad ir tai, kad dialogas tarp įvairaus lygmens valdžios institucijų atstovų taip pat galėtų būti geresnis. Tad e, tikimės, kad galbūt situacija šioje srityje tikrai pagerės. Ką reiškia toks dialogo nebuvimas? Mes lankėmės savartynuose, mes lankėmės deginimo įmonėje, taip pat lankėmės atvirose šiukšlinuose. Jeigu meram, jeigu patys merai negali apsilankyti šitose įmonėse, tai aš sakyčiau, kad tikrai trūksta skaidrumo ir dialogo nėra bet laimiai pačios misijos buvimas jau yra teigiamas poslinkis. Todėl, kad mes buvome ten, todėl, kad mes pradėjome naują dialogą, buvo suteikta prieiga arba tiesiog susida, buvo sudaryta galimybė daugeliu merų ir valdžios institucijų atstovų pamatyti tas įmonės, į jas patekti. Tokiu būdu mes galime sukurti e, pasitikėjimą tarp piliečių ir valdžios institucijų. Ir tik tai taip galima tikėtis, kad bus įgyvendintos atliekų direktyvos, nes tam reikalingas ir valdžios institucijų, ir piliečių bendradarbiavimas. Taip pat mums susidarė įspūdis, kad kampanijos regione nėra tokio pilno integruoto atliekų tvarkymo ciklo. Ta taip pat yra patvirtinęs ir Europos teismas priemęs 2010 m. kovo 4 dienos sprendimą, kuriame, pare, kuriame buvo pareikštos pastabos dėl ES teisės aktų neįgyvendinimo. Ten, kur mes lankėmės, tai buvo deginimo įmonės ir savartinai, yra ne, neatsiejama E, neatsiejama atlikų tvarkymo sistemos dalis. E, mes taip pat lankėmės ir Sufis, Sufijo e, nacionalinėme parke, kuris yra paskelbtas UNESCO paveldo, pasaulio paveldo veikla. Ten taip pat radome vietą, kur buvo tiesiog verčiamos šiuklės. Nežinau, ar tai yra laikinas sprendimas ar ne, bet tikiuosi, kad šita problema išspręsta. O taip pat Sufijo nacionalinėme parke taip pat buvo numatyta dar viena vieta savartynui, bet tikiuosi, kad po mūsų vizito pasidarė visiškai aišku, jog šita, šita vieta nebus patvirtina savartynui. Toliau dar vienas pastebėjimas. Skaidrumą galima padidinti. Skaidrumą reikėtų padidinti, jeigu nei piliečiai, nei merai, nei valdžios institucijų, nei žiniasklaidos atstovai negali patekti į įmonės, jeigu nėra suteikiama informacija, tai tada ir atsiranda situacija, kada neįgyvendinami teisės aktų reikalavimai. Tačiau be šitų E, dalykų mes matėme ir pozityvių poslinkių. Manome, kad kampanijos regione yra suprantama, kad atlikos yra labai svarbi problema. Šitas klausimas kampanijoje buvo politizuotas, buvo badomasi pirštais, kas už turi būti atsakingas e, už ką. Bet iš tiesų tai yra dalykas, kurį reikia spręsti visiems kartu, e, visiems suinteresuotiems asmenėms ir visiems piliečiams kartu sutelkus jėgas. Va, to, tuo ir norėčiau pabaigti savo pasisakymą. Ačiū, ponia Merkis. Ar kas nors nori pasisakyti? Ja, nur noch eine <clears throat> kleine Ergänzung, denn äh, unsere Leiterin der Delegation hat das Wesentliche richtig festgestellt. Tik papildysiu mūsų delegacijos vadovę. Manau, kad tai, ką mes pamatėme misijos metu, tikrai paliko didžiulį įspūdį. Mes ne tik tai surinkome reikalingą informaciją, bet ir galėjome padaryti tam tikras išvadas. Taigi misija buvo labai naudinga šiuo aspektu. Taip pat buvo labai naudinga, kad neoficialų, ne, na, neoficialiai e, Italijos e, atstovai galėjo prisijungti prie misijos ir paaiškinti, ką mes matėme e, lankytose įmonėse. Dar vienas dalykas. Misijos metu aš e, iš tikrųjų atsikračiau tam tikrų iliuzijų. Pasirodė, kad viso, visie mūsų matyti savartinai nėra laikini. Dėja, jie nėra laikini, kad tai yra patvirtintos vietos. Ir dar vienas dalykas. Išaiškėjo, kad jeigu nebus surastas sprendimas per artimiausius dviejus metus, tai mes turėsime sus, mes susidursime su šita problema. Tai yra, kai bus perpildytas savartinų gebėjimas priimti tas šiukšlės, reikės ieškoti dar vis naujų ir naujų vietų. Tad reikalingas in, labiau integruotas sprendimas, reikalingas didesnis skaidrumas. Ir taip pat reikėtų didesnį dėmesį atkreipti į šiukšlių ir atliekų uh, rušiavimą. O paskutinę misijos dieną pasikalbėję su vietos valdžios institucijomis, na, iš tiesų pasidarė labai aišku, kad e, problemos sprendimas e, nėra lengvas, tačiau e, vietos valdžios institucijos galbūt ne visuomet ir turi galę ar įgaliojimus priimti reikiamus sprendimus. Be abejo, tai ar atlikų tvarkymo politika yra teisinga ar ne, apie tai visų pirma mes sužinome iš piliečių, juk juos visų pirmiausia ir paliečia šios problemos. Ir reikia atkreipti dėmesį tai, ką jie sako ir pasiūlyti sprendimus. Dėkoju. Presidente, volevo ricordare ai colleghi e a me stesso. Pone pirmininkė, norėčiau priminti kolegoms, kodėl delegacija vyko į kampaniją. Vizito tikslas buvo pažiūrėti į atliekų deginimo įrenginius ir savartynus ir pasižiūrėti, yra, koks yra poveikis aplinkai. Kalbant apie atliekų deginimo įrenginius, tai pamatėme, jog galvo, kalbama apie tikrai sudėtingos technologijos įrenginius. Tačiau poniai Merkis galėčiau dar pasakyti štai ką. Savartinai kampanijoje paskelbti nacionaliniu interesu ir piliečiams bei merams neįmanoma ten pakliūti. Tuo metu tokia nuostata buvo reikalinga. Nes Tūkstančiai žmonių protestuodami buvo užtvėrę prieigą prie savartynų ir todėl vyriausybei teko paskelbti tą vietą nacionalinio intereso vieta ir pajungti ir armiją netgi. Kolegos iš Šiaurės Europos galbūt nustebę pamatė ten armiją, tačiau italai pamatę armijos uniformą nurimsta. Tai yra skirtingai nuo rytų Europos. Armijos vaizdas piliečius nuramina, nes mes manome, kad tai, kas yra saugoma armijos, vyksta gerai. Jei kalbėsime apie Gajano savartyną, tai kaip ir aš matėte, kad jis yra saugomas. Niekas ne, ne, neketino nuslėpti, kad tai yra savartinas miesto ribose. Na, o kalbant apie Dersinio savartyną, tai, tai ten yra tam tikrų problemų, tačiau vietinė valdžia mums sakė, kad dar vienas savartinas netoliese nebus atidarytas. Taigi iš esmės tie savartinai nėra laikini, savartinas yra savartinas ir jis pildomas, užpildomas ir po to uždaromas. tie iš mūsų, kurie yra kilę iš kampanijos, supranta, kad deginimo įrenginiai yra reikalingi. Žinoma, reikia rušiuoti atliekas, tačiau reikia dviejų dalykų. Mums reikia laiko ir išteklių, kad tai padarytume. Na, o jeigu jau kalbėsime apie išteklius, tai reikia prisiminti, kad šie laikai yra krizės laikai tiek Europoje, tiek visame pasaulyje. Kai nėra išteklių, nieko negali padaryti. Ačiū, ponas Verlinė. Ačiū, ponia pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti poniai Merkis, delegacijos vadoviai ir visiems kitiems, kas čia pasisakė. Aš nesu tik parlamento narys, aš esu, aš esu tos, to regiono vaikas. Mūsų vizitas pademonstravo didžiulę demokratiją, kai televizijos atstovai visi, kas domėjosi, pamatė ne tik tai, ko mes e, vykome pasižiūrėti, bet ir labai puikia vietovė, viduržėmė jūros sostinė, taip sakant. Noriu Jums visiems padėkoti, e, bet aišku, mes nenorime nieko slėpti. Per praėjusius kelis metus susidarė įspūdis, kad Neapolėje gatvės pilnos šiukšlių, tačiau per pastarosius kelis metus tikrai pasiekta pažangos atidaryti savartinai, nes reikėjo gelbėtis iš kritinės situacijos. Ir kalbantis su valdžios atstovais, su specialistais, pamatėme, kad yra vykdoma didžiulė iniciatyva ne tik atliekų rušiavimo srityje, bet taip pat matėme, kad rušiavimas siekia 50 procentų, tokį, tokį lygį pasiekia per metus. Tai yra geras skaičius ir bandoma įdėkti visišką atliekų tvarkymo ciklą. Iš susitikimų su vietiniais atstovais sužinojame apie planus, kaip e, toliau tvarkyti atliekas Taigi vilties yra. Ir manau, kad šio vizito pagrindu galime su optimizmu žvelgti į ateitį. Per, paž... per, per, per vizitą išgirdome įvairių pažadų buvo kalbama, kad peticijos komitet, peticijų komiteto delegacija galėtų nuvykti po metų, pamatyti, kas pasiekta per metus dar. Ir vietinė valdžia šiuo klausimu užsieima visai neseniai, 23 dienos ir Mes sakėme, kad Europa šio klausimo nepamirš ir padės jiems įdėkti visišką atliekų tvarkymo ciklą. Man atrodo, kad mūsų vizitas pademonstravo tikrą demokratiją. Ir aš norėčiau padėkoti poniai pirmininkai, kad buvo atkreiptas Europos dėmesys į situaciją kampanijoje. O peticijų autoriai pamatė, kad Europa nėra taip toli nuo jų. Kai į ją kreipiamasi, ji iš tikrųjų priartėja prie piliečių. Taigi tikrai buvo puikios demokratijos pavyzdys. Daug žmonių atsisako dalyvauti rinkimuose, nes netaip dažnai pamato tokių pavyzdžių kad Europa prie jų prieartėtų. Na ir aš norėčiau pareikšti viltį, kad komite, peticijų komitetas galės, na, peticijų komiteto nariai galbūt savo sąskaitą galėtų nuvykti į kampaniją pasigrožėti tuo regionu. Pirmininkė, daugiau niekas nenori, nenori pasisakyti, taigi aš norėčiau pasakyti, kad tai buvo pirmasis keitimasis nuomonėmis apie vizitą į kampaniją, kuris įvyko praėjusią savaitę. Delegacijos vadovė parengs ataskaitą raštu ir tvirtinsime ją birželio mėnesį. Noriu pasakyti, kad ponė Merkis priminė mums, kad kampanijos regiono prezidentas, su kuriuo mes ten susitikome, yra paskirtas visai neseniai. Na ir kaip pirmininkė, jums pritarant, e, su juo kalbėjausi, jis sakė, kad bus paskirtas asmuo e, užsimantis e, aplinkosauginiais klausimais ir jis atvyks kada nors mūsų kvietimu į Bruselį su mumis pasikalbėti detaliau. Žinoma, poniai Merkis galiu pritarti, kad e, tam tikrų sunkumų tame regione būta e, ir jie gal buvo nelabai malonus. Ir tai, kad e, armija užsėmė tais, tais savartynais vienu metu, tai reiškia, kad buvo taikomos gana griežtos taisyklės. ir kai, kurie, kai kurios mūsų vizito dalys nepavyko dėl to, kad neturėjome tinkamų leidimų. Na, jos gavome vėliau, galėjome ten nuvykti kitą dieną. Taigi galų gale mums pavyko įvykdyti visą savo vizito programą. Žurnalistai, spauda pranešė galų gale, kad mes gavome leidimus ten nuvykti. Ir galima padaryti išvadą, kad jeigu piliečiai, žurnalistai e, laikytus taisyklių, jie gali taip pat e, ten patekti, gauti leidimus ten vykti. Aišku, situacija buvo vienu metu sudėtinga. Ir praėjusiu metu kovo ketvirtą dieną buvo priimtas sprendimas, pati situacija yra susijusi su situacija 2007 metais. Na, kaip sakiau, situacija buvo dramatiška ir sudėtinga, tačiau mes, mūsų pareiga yra užtikrinti ir įsitikinti, ar per pastarosius 2,5 metų kas nors padaryta, kad situacija būtų ištaisyta. Visą tai mes išdėstysime savo ataskaitoje raštu. Žinoma, yra pagrindo ir nerimauti. Piliečiai nerimauja, ar atliekų tvarkymo ir e, direktyva tinkamai yra taikoma. Turime įvertinti dar visus dokumentus, kuriuos esame surinkę, tačiau aš manau, kad pirmiausia reikia pasakyti, kad e, požiūris buvo pozityvus, mes susilaukime bendradarbiavimo iš vietinės valdžios pusės, bendravome su jais tris dienas kampanijoje, taigi prie šio klausimą dar grįžime. Ponas Kotsulino, dar norite kalbėti? Atsiprašau, kad pavėlavau, nes mano lėktuvas vėlavo. Tai, ką išgirdau iš pirmininkės, yra žodžiai, kuriems galiu pritarti. Mm. Žmonės, e, su kuriais susitikome, išreiškė nemažai susirūpinimo, buvo minima korupcija. Ir aišku, šis regionas turi tam tikrų iššūkių, kai kalbama ne tik apie atliekas, bet ir taršą, pramoninę taršą, pramoninės atliekas. Situacija yra gana sudėtinga ir ankstesniais metais ta situacija buvo pablogėjusi, reikia dėti kažkokias pastangas, tą ir daro vietinės bendruomenės. Ir aš manau, kad Europai turėtų prisidėti prie šių pastangų, stebint, kas ten vyksta, pritariant tai, tam, kas daroma. Turime užtikrinti, kad būtų siekiama pažangos ateityje, kad tokių kritinių situacijų daugiau nepasitaikytų. Neturi būti taip, kad e, atliekos verčiamos, kur pakliuvo, naikinant gamtą ir teršiant aplinką ir reikia užtikrinti, kad tie pasenę planai nebūtų naudojami. Du dalykai yra svarbus. Turime sumažinti atliekų kiekį, tam reikia pakeisti pačią kultūrą, elgesį. Taip pat reikia sukurti atliekų tvarkymo, surinkimo ir tvarkymo sistemą, kuri būtų kaip galima pažangesnė technologinė prasme. Ir aišku, turi būti užtikrintas atliekų rušiavimas. Taip pat e, yra tam tikra ir komunikacijos problema. Ir turime, turime prisidėti ir prie šios situacijos pagerinimo. Net ir esant kritiniai situacijai, kai kyla pavojus viešai sveikatai, turi būti užtikrintas skaidrumas, demokratinis dalyvavimas, žmonės turi suprasti, ką daro valdžia ir tam reikalinga komunikacija. Todėl mūsų misija buvo naudinga ir Todėl mes turėtume dar kartą po metų, pavyzdžiui, nuvykti ten įsitikinti, kad piliečių, piliečiai yra įtraukiami e, siekiant tų visų tikslų. Taigi, aš tikrai manau, kad mūsų misija buvo naudinga. Ačiū ir dar kartą atsiprašau, kad pavėlavau. Ačiū, ponia Kocelino. Nežinau, ar komisijos atstovai nori kalbėti. Je, sur ce... Ačiū, ponė pirmininkė. Dėl šio klausimo. Manau, kad jūs pasakėte viską, ką ir vertėjo pasakyti apie ataskaitą. Iš tiesų neturiu jokios papildomos informacijos. Bet noriu paminėti, kad kovo ketvirtą dieną 2010 metų, kaip jūs sakėte, buvo priimtas teismo sprendimas. Ir mes susisieksime su valstybę narę, konkrečią Italiją, ir paklausime, kokiu priemonių jų ketina imtis tam, kad užtikrintų bendrijos teisės įgyvendinimą. Išsintėme tokį laišką Italijai ir laukiame dabar jų atsakymo, kuris turėtų mus pasiekti per du mėnesius. Laukiame, kad Italija mums paaiškintų, kaip jie ketina įgyvendinti būtinos, būtinas priemonės. kalbant apie Lisabonos sutartį, kalbant ap ir apie teismo sprendimų įgyvendinimą, dabar yra numatyta pagreitinta procedūra ir 260 straipsnėje numatyti konkretus veiksmai, tad mes turime daugiau galių pagal šį straipsnį ir, ir pranešime jums, kaip viskas klostysis toliau. Ačiū. Galime tada palikti šį darbo atvarkės punktą ir keliauti toliau. Dabar 16 mūsų darbo atvarkės punktas. Buvo sutarta, kad 15 punktą perkelsime į kitą posėdį, taip nusprendė koordinatoriai. Taigi dabar 16 Punktas peticija numeris 265-2007. Ją parengė pilietė Natalija Gonzalės Menendės. Jos čia nėra, tad aš suteiksiu žodį dabar komisijos atstovui Andrei Koba. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, aiškumo tikslais noriu pastebėti, kad 16, nuo 16 iki 20 visos peticijos yra susijusios su tarša ir KD10 reikalavimais ir kaip komisija bei valstybės narės šias problemas sprendžia. Tad jeigu jūs leisite, aš norėčiau minutėlę užimti jūsų laiko ir paaiškinti, kokį procesą gyvendina komisija ir po to pereiti konkrečiai prie 16, 16 punkto peticijos. Ar gerai? Gerai. Taigi, buvo numatytos ribinės vertės, kurios yra taikomos nuo 2005 metų ir tai buvo patvirtinta naujaja direktyva, kuri buvo patvirtinta 2008 metais. Tačiau ji tam tikromis sąlygomis leidžia valstybėms narėms vi... ne iš karto įgyvendinti šias ribinės vertės, bet jų gyvendinimą atidėti iki 11 metų. Iš tiesų, šis klausimas labai svarbus, kadangi kiekvienais metais žūsta labai daug žmonių nuo įvairiausių teršalų. Dėl kietųjų dalelių išlakų. Ir yra pradėta jau keletas pažeidimo procedūrų. Jos yra skirtingose etapuose dabar Būtent dėl tos papildomos nuostatos, kuri leidžia kai kurioms valstybėms narėms įgyvendinti reikalavimus per ilgesnį laiką. Ir jeigu valstybės narės pačios to reikalauja. Ir tai pasakęs, noriu pereiti prie konkrečių direktyvų ir paaiškinti, kaip jos buvo gyvenintos konkrečiais atvejais. Dėl peticijos numeris 265 pagrindinis klausimas čia yra didelė oro tarša dulkėmis ir garsu, kurie tą, tą taršą sukelia e, e gamikla. Ir netgi 2008 metais tojame regione buvo viršytas PM10 kitų dalelių kiekius. Komisija pradėjo pažydimo procedūrą pakankamai seniai ir kovo 22 dieną mes parengėme pagristą nuomonę apie Ispaniją dėl to, kad ten yra viršėjimas PM10 e, dalelių kiekis. Iš tiesų tai yra regionas, kur ribinės vertės yra viršijamos ir čia turės būti imtas realių žingsnių. Tai svarbu paminėti, dėl to, kad ši konkreti problema yra susijusi su e, plieno fabriku tame regione, kuris turi tam tikrus leidimus, tačiau vis tiek oro kokybė tame regione yra per prasta. Ją reikia dar toliau vertinti ir problema dar tikrai nėra iki galo išspręsta. Dėl akustinės taršos garso ribinių verčių nebuvo nustatyta ir Ispanija dėl to jokių e, priemonių dėl to nesijėmė, tačiau dabar buvo jau priimtas veiksmų planas, kuris rėmėsi akustinės taršos e, plan, žemėlapių ir buvo numatyti konkretus veiksniai, kurių reikia imtis, kad e, akustinė tarša nebūtų pernelyg didelė. Tačiau tas veiksmų planas dar nebuvo. Ispanija teigia, kad ji to veiksmų plano nematė ir jeigu tai yra iš tiesų, tai reikės užtikrinti, kad tas planas juos pati, pasiektų. Ačiū. Ar galėčiau paprašyti pereiti prie kito punkto prie tos peticijos. Manau, kad jūs taip pat esate komisijos atstovas. Panašus klausimas, tad galbūt galėtumėte pristatyti ir kitą peticiją. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbant apie peticiją 0831, iš tiesų šie klausimai yra susiję. Tai yra taip pat viršėmas PM10 dalelių kiekis, tos, tų dalelių kiekis nėra numatytas e, reglamentuose, tačiau 2010 metais jau nauji reikalavimai buvo priimti ir mes dabar manome, kad buvo pripažinta, kad šiuo atveju yra fiksuojamas ES teisės pažeidimas. Iki šiol mes susisiekėme su Ispanijos atsakingomis institucijomis ir paraginame jas įvertinti e, oro kokybę tame regione. Nes buvo ir po to buvo išmatuotas delta dalelių kiekis tame regione, jis buvo numatytas, nustatytas viršijamas. Peržiūrėjome reglamento numatomas prievalės Ispanijos atsakingoms institucijoms, pagal kurias jie turi atlikti oro vertinimą ir mes tikimės, kad jie tą ir padarys ir galėsime netrukus pranešti, kokia situacija yra tenai dėl kitos peticijos. Labadiena, aš pristatysiu 18 darbo tvarkės punktą, tai yra peticija numeris 1459-2007 dėl oro taršos Italijos ir Slovenijos pasienio pakrantės zonoje. Ne, ne, aš norėjau tik tai apjungti tas dvi peticijas, 16 ir 17 punktą, nes joms buvo tas pats komisijos atstovas, tad norėčiau pradėti diskusiją dėl šių peticijų ir tik po to pereiti prie kitos peticijos. Kas norėtų kalbėti? Kolega Maja. Sí, muchas gracias, presidenta. <clears throat> No, yo... Ponas Mairis. Dėkoju, pirmininkė. Norėjau pasakyti, kad 16 ir 17 punkte nurodytos peticijos turėtų likti atviros. To, norėjau, to ir norėjau paprašyti. Nes, kaip ir sakė komisijos atstovas, dėl 16 peticijos ten yra kalbama apie klausimus, kurie dar neišsi, neišspręsti, o 17 punkte paminėta peticija, pagal kurią, na, arba kurio, kurio remiantis yra atlikti tam tikri matavimai, bet dar reikalinga, tam reikalingi tolesni veiksmai iš komisijos pusės. Tad ir siūlau palikti šitas peticijas atviras. Ačiū. Ačiū, pirmininkė. Norėjau pasisakyti dėl 16 punkto peticijos, kurią komentavo komisijos atstovas. Pagal mano turimą informaciją būtų visai teisinga palikti šią peticiją atvirą. Bet, kiek aš žinau, buvo imtasi tam tikrų koregavimo veiksmų, kad būtų sumažintas triukšmas. Ir tos priimtos priemonės, tie veiksmai bus įgyvendinti iki birželio šių metų pirželio mėnesio. Tad peticija turėtų likti atvira e, tol ir palaukti, kol visos priemonės bus įgyvendintos. Už tai yra atsakingos vietos valdžios institucijos ir pati įmonė. Jos na, yra, yra nustatytas terminas 2010 e, birželio mėno. Ir galbūt mums reikėtų dar palaukti šito termino ir pažiūrėti, ar problema išlieka. Na, o dėl oro taršos komisija citavo 2008 metų duomenys, bet pagal mano turimą informaciją per pastaruosius trejus metus oro tarša ženkliai sumažėjo, tiek kalbant apie dienų skaičių, per kurias buvo viršytos ribos ir, kalbant, ir, ir, ir ir, ir pačios taršos metinio kiekio prasme. Pagal duomenis kietųjų dalelių kiekis ore e, neviršijo metinio vidutinio kiekio, o kalbant apie e, ribos viršymą kas per vieną dieną, tai per metus tai buvo 35 tokios dienos. Aš, aš, ne, aš nežinau, ar komisija turi strateginį e, triukšmo žemėlapį. Aš nežinau, kokią informaciją jūs remetės, bet pagal tai, ką aš turiu, e, na, iš tikrųjų ne viskas yra taip, kaip sako komisija, bet galbūt aš kažko nesupratau. Pirmininkė klausia, ar komisija nori atsakyti, nori reaguoti į tai, kas buvo pasakyti. Ačiū. Atsiprašau, dar vienas komentaras. Dėkui, ponė pirmininkė, labai trumpai. Pritariu. Pritariu pasiūlymui palikti minėtas peticijas atviras ir aš tikiuosi, kad komisija atidžiai seka ir kontroliuoja šitos atvejus, šias peticijas. Bet komisija remiasi 2008 metų duomenimis. Šiandieną jau yra 2010. -ieji. Labai Greitai bėga laikas, tą galime pasakyti apie daugelį e, peticijų. Ir per tą laiką iš tikrųjų yra daromas poveikis žmonių sveikatai. Galbūt mums reikėtų paprašyti naujesnių duomenų ar atnaujintų duomenų. Juk tai yra svarbus klausimas, negalima remtis pasenusiais duomenimis. Būtų naudinga atnaujinti turimą informaciją, bent jau aš taip manau. Dėkoju. Žodis komisijai. Dėkoju. Dėl pirmosios pastabos esu linkęs sutikti. Kaip ir sakiau, dėl, mes dar vertiname informaciją, kurią gavome dėl koregavimo veiksmų triukšmui mažinti. O dėl oro taršos, iš tiesų aš sutrumpinau savo e, prezentaciją, nes dėl laiko stokos, bet iš tikrųjų pažangos yra pasiekta. Kodėl mes nu, remiamės 2008 metų duomenimis? Todėl, kad tai yra patys naujausi duomenys, e, kurias e, turime gavę iš valstybės narės. Už 2000 vėlesnių metų duomenys mes gausime tik tai šių metų pabaigoje. Be abejo, sutinkame su tuo, kad naujesnė informacija būtų labai naudinga e, ir mūsų darbui, ir bendraujant su valstybėmis narėmis. Ir tikimės, kad ateityje šitą informaciją bus galima keistis greičiau ir visoms institucijoms e, nuo to bus tik tai geriau. Grazie, quindi manteniamo queste due petizioni aperte e valutiamo poi successivamente. Ačiū. Taigi šios peticijos lieka atviros ir žiūrėsime, kokios tolesnės priemonės bus įgyvendintos. 18 punktas. Mm. Peticija 1459. Peticijos patikėjo nėra. Žodis komisijai. Ačiū, pirmininkė. Ši peticija susijusi su tarša Triesto pakrantės zonoje ypač e, ten, kur yra plieno gamykla ir vandens valymo įrenginiai. Ir čia nerimavimą dėl oro ir vandens taršos. Norėčiau pakalbėti apie tris direktyvas. Dėl vandenvalos direktyvos, aplinkos oro ir integruoto taršos, integruotos taršos prevencijos direktyvos. Dėl vandens e, valymo įrenginių pažeidimo procedūra jau pradėta prieš Italiją dėl nesilaikymo tos direktyvos reikalavimo. Taigi peticijos prašymai, prašymus atsižvelgta. Noriu pakartoti kolegos komentarus dėl taršos kitosiamis dalelėmis. Vyksta pažeidimo procedūra prieš Italiją šiuo klausimu taip pat dėl taršos kitosiamis dalelėmis, o dėl IPPC direktyvos yra e, imtasi dvišalių veiksmų. Italija paprašė informacijos iš Italijos dėl šių įrenginių. Italija patvirtino, kad įrenginiai turi leidimą išduotą pagal IPPC direktyvą. Taip pat pradėta pažydimo procedūra prieš Italiją apskritai dėl to, kad trūksta pažangos valstybė narėje. Bet kadangi šie įrenginiai turi leidimus, tai šiuo atveju šio problemos nėra. Tačiau Italijos valdžia taip pat patvirtino, kad IPPC leidimas šiems renginiams e, numato priemonės, griežtesnės priemonės, kurių reikės, e, reikės imtis, kurios reikės taikyti po pažydimo procedūros pradžios ir viena iš krosnių šiuose renginiuose turės, turėjo būti uždaryta. Ar jos naudojimas nutrauktas 9 metais. Ačiū, ar kas nors nori kalbėti? Jeigu ne, tai man atrodo iš komisijos pasisakymo, man atrodo aišku, kad reikia šią peticiją palikti nebaigtą svarstyti. Turime sulaukti pažydimo procedūros rezultatų ir komisijos stebėjimo rezultatų. Toliau 19 peticija. E, peticijos autoriaus nėra, todėl suteikiu žodį vėl komisijos atstovai. Uh, <clears throat> here uh, the, the issue is actually quite local. Um, it's the problem of very heavy traffic on a specific road which contributes to um, a high exposure to particulate matter and